Labas rytas visiems, kas dėl pirmosios mūsų posėdžio dalies. Aš norėčiau trumpai priminti Jums koordinatorių posėdį, kurio metu buvo sutarta parengti nuomonę susijusią su įtre pranešimu ir EPP bus atsakinga už nuomonės parengimą, o Alde ir Patričelo bus nuomonės referentai. Ir pagrindinė pranešimo tema ES finansavimo efektyvumas uždarant atominės elektrinės naujosios ES valstybėse. Ir mes taip pat patvirtinome nu, anketos e, projektą e, naujiesiams Niderlandų ir Kipro atstovams audito rūmuose. Ir mes taip pat patvirtinome darbų grafiką susijusi su naujų metinių ataskaitų pateikimu iš audito rūmų. E, ši e, ataskaita bus pateikta lapkričio 9 dieną komisijai. Ir vizitas į audito rūmus planuojamas, visi komiteto nariai yra raginami išreikšti susidomėjimą e, ir dalyvauti šiame e, vizite, šiame apsilankime į audito rūmuose. Taip pat e, planuojamas vizitas į Kroatiją ir patvirtinome darbų grafiką antrajam biudžeto įgyvendinimo tvirtinimui e, CEPOL e, Europos policijos e, akademijos biudžeto. Ir taip pat nagrinėjome, kas galėtų dalyvauti delegacijoje vizitui į Vengriją. Taip Ponas Odi taip pat pasiūlė paprašyti parlamento teisinės e, tarnybos panagrinėti e, dėl Europos parlamento e, parlamentinės kontrolės masto ir taikymos ryties. Taip pat panagrinėjome tyrimus susijusius su finansų, finansiniu reglamentu. Galutiniai rezultatai dėl Europolo biudžeto įvykdymo e, tvirtinimo taip pat buvo e, pritarta tam ir kai balsuosime dėl galutinio biudžeto įvykdymo e, tvirtinimo, buvo pasiūlyta pakviesti visus suinteresuotus atstovus, kadangi mūsų nuomonė tai yra e, būtina. Ir naujasis darbų grafikas buvo iš, bus išsiųstas visiems e, komiteto e, nariams. Tai toks buvo koordinatorių posėdžių rezultatas. Ypatingų pastabų dėl to nesulaukėme. O dabar pereisime prie antrosios mūsų posėdžio dalies. Ir pagrindinė mūsų šio posėdžio dalis yra bendras mūsų klausimas. Tema tvarus finansinio reglamento persvarstymas siekiant skatinti Europos pažangą iki 2020 metų. Aš labai norėčiau padėkoti visiems, kurie sutiko pas mus šiandien komitete dalyvauti klausime ir pasisakyti. Ir Norėčiau e, pabrėžti visiems komiteto nariams ir susirinkusiems garbiems svečiams, koks svarbus e, mūsų e, šios dienos susitikimas. Kalbėdami apie finansinį reglamentą mes nekalbame apie tai, kas yra susiję vien su techniniais klausimais ar su specialiaisiais klausimais. Tai yra labai svarbu visoms Europos institucijoms. E, ir vi, svarbu visiems ES mokesčių mokėtojams. Kadangi yra valstybių narių, kurios šiuo metu patiria labai sudėtingą ekonominę ir finansų krizę, todėl e, pasižiūrėti, kaip yra naudojamos ES lėšos, yra labai svarbu ir turime užtikrinti, kad ES e, lėšos būtų tinkamai panaudojamos ir jos nebūtų švaistomos. Mes e, tiesiog e, turime tinkamai ir efektyviai išmokti tos fondus administruoti ir valstybės narės žinoma taip pat yra atsakingos, e, taip pat OLAF agentūra ir audito rūmai yra nekarta nustatę e, korupcijos bei piktnaudžiavimo atvejų. Taigi biudžeto kontrolės komitetas e, vaidina svaibų politinį, svarbų politinį vaidmenį, patikrinant E, naudos e, ir sąnaudų santykio analizę. Ir mes turime panagrinėti, ar finansuojami projektai iš ES e, sąjungos lėšų yra naudingi. Ir turime pasigilinti, ar projektai yra tinkamai finansiškai administruojami. Dar vienas labai svarbus e, šios dienos klausimo aspektas yra tai, kad galima teikti siūlymus ir bandysime pasiekti pusiausvyrą supaprastindami su, su savo taisyklės ir mažindami e, biurokratiją. Mes siekiame sumažinti biurokratiją ir tam būtina atlikti reikiamus tikrinimus ir nuolatinę kontrolę e, e, įgyvendinimo kontrolę atlikti. Ir turime siekti visiškai netoleruoti korupcijos bei skatinti skaidrumą, naudojant ES lėšas. Tai e, tampa dar labiau e, svarbu įsigalios Lisabonos sutartį, kadangi Europos parlamento vaidmuo sustiprėjo ir sustiprėjo taip pat ir mūsų biudžeto kontrolės e, komiteto vaidmuo. Apgailėstaudamas turiu pasakyti, pasakyti, kad tik praeitą savaitę gavome e, komisaro e, siūlymą ir tai dėja nelengvina mūsų komiteto darbo. Ir vienas pagrindinių dalykų E, yra tai, kad šios dienos susitikimas gali pateikti mums minčių ir peno pamastymams, kaip galima pagerinti e, finansinį e, reglamentavimą. Ir mes aiškiai pareiškėme, kaip svarbu per artimiausius mėnesius sustiprinti Olafo vaidmenį kadangi 80 procentų ES lėšų yra finansuojama valstybėse, e, e, yra administruojama valstybėse e, narėse. Ir kai kuriuose valstybėse narėse ši administravimo prerogatyva yra netgi nuleista į regioninį lygmenį. Ir čia keliami klausimai, ar valstybių narių atsakomybė yra e, tinkamai įgyvendinama. Ir aš pateikiau šį klausimą komisarui, aš tikiuosi e, gausiu tikslesnį atsakymą iš komisijos, ką komisija ketina daryti kadangi kai kuriuose valstybėse narėse ir dar pasitaiko nemažai atvejų, kai ES lėšos yra netinkamai panaudojamos ir kaip komisija ketina kovoti e, su e, įvairių nusikalstamų organizacijų infiltracija ir netinkama, e, netinkamų lėšų panaudojimu bei korupcija. Mūsų nuomonė labai svarbu teikti nacionalinius patikinimo pareiškimus ir e, stengtis, kad e, biudžeto sudarimo standartų būtų laikomas visoje Europos Sąjungoje. Taigi e, atėjo laikas pareikalauti aiškių taisyklių, kadangi mes kalbame apie apie, e, ne vien tik apie Europos pinigus, bet ir apie pinigus, kurie priklauso visiems Europos mokesčių mokėtojams. Aš tikiuosi, kad visos institucijos ateityje e, galės ir sugebės kaip galima efektyviau administruoti ES lėšas. Dar kartą norėčiau padėkoti e, visiems svečiams sutikusiems e, pas mus šiandien kalbėti, o dabar suteiksiu žodį poniai Hauk. Ačiū gerbiamasis kolega, norėčiau biudžeto komiteto vardu pasveikinti čia susirinkusius, ponė komisarė, garbus svečiai, gerbėmėjai kolegos, viešasis klausimas, kurį mes organizuojame kartu su biudžeto kontrolės komitetu, siekia užtikrinti, kad mūsų kaip teisėkuros institucijos vaidmuo būtų lengvesnis. Ir norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, kaip mes vertiname komisijos pasiūlymą ir kaip reikėtų jį toliau taisyti, kad iš tiesų taisimas duotų naudos visiems, kurie tų reglamentų turi vadovautis. Tai, ką komisija mums pateikė ir ką mes šiandieną labai konkrečiai svarstysime, yra susiję pirmiausiai su finansinio reglamento nuostatų supaprastinimu, tam, kad lėšos būtų panaudotos sparčiau ir geriau reguliuojamas visas procesas. Biudžeto kontrolės komitetas ypač domisi būsimų naujojų finansinių reglamentų ir tuo, kad lėšos būtų naudojamos tvarkingai. Bet manau, kad mes visi domimės tuo, kad pinigų paskirstimo sistema nebūtų pernelyg sudėtinga ir apsunkinanti. Yra nemažai straipsnių, beveik pusė finansinio reglamento straipsnių bus pakeisti iš dalies. Praėjusį penktadienį buvo pristatyta trečioji pakeitimų dalis ir komisija pasirinko peržiūros metodą keisdama finansinį reglamentą. Aišku, tai komisijos teisė, nes komisija yra pagrindinė teisė kūros institucija. Galima kalbėti apie tris pasiūlymų tipus. Dalis pakeitimų privalo būti padaryti dėl to, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis. Kita dalis pakeitimų yra susijęs su Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimu. Ir yra dar trečioji dalis pakeitimų, kuri tiesiogiai sėtina su reglamento supaprastinimu. Taigi kiekvieną iš pataisų grupių reikės svarstyti atskirai. Pirmiausia, tai yra pakeitimai susijęs su Lisabonos sutartimi ir reikia pasižiūrėti šiuo atveju, kaip tai dera su lygiagrečiai vykstančiais e, ES teisėje kūros procesais, kuriais siekiama supaprastinti gausias taisyklės. Nebejotinai, mes iš savo pusės paskyrėme pranešėją, kuriai tenka didžiulis darbas ir tikimės, kad jis sugebės gerai išanalizuoti visus pakeitimus, kurie siūlomi dėl Lisabono sutarties įsigaliojimo. Kitas dalykas tai pakeitimai, kurie yra būtimni, kuriant Europos išorės veiksmų tarnybą. Jeigu taryba nėra pasirengusi dėrėtis dėl EIVT, tai tokiu atveju ir finansinio reglamento nereikia taisyti. Man regis reikia pripažinti, kad Kalbant apie finansinio reglamento pakeitimą iš dalies, visų mūsų laukia didžiulis darbas. Ir parlamente biudžeto komitetas turi glaučiai dirbti su biudžeto kontrolės komitetu. Aišku, mes nekantrai laukiame komisijos nario Levandovskio atsakingo už finansinį programavimą ir biudžetą pranešimo Taip pat šiandien pasisakys ir pranešimus skaities įvairių valstybių narių atstovai bei audito rūmai. Pirmiausia, pranešimą perskaitys komisijos narys atsakingas už finansinį programavimą ir biudžetą, ponas Januš Lavandovski. O po to išklausysime trijų NVO ekspertų pranešimus. Tada vyks diskusija ir parlamento nariai galės užduoti jiems rūpimus klausimus. Taip pat manau, kad reikia suteikti galimybę kolegoms dalyvauti finansinio reglamento pakeitime iš dalies procese. Taigi dabar žodis komisijos nariui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą sudalyvauti šiame klausime. Klausimas yra viena iš labai gerų parlamento tradicijų ir Aišku, aš taip pat turiu būti dėkingas ir komisijos tarnyboms už visą jų darbą bei poniai Ingrid Gressler. Aš pristatysiu pagrindinius pakeitimus ir kryptis, kuriomis žengiama. Kaip jau buvo sakyta, mes kalbame apie trečiąjį pakeitimų paketą, nes pirmasis, kaip jau buvo minėta, yra susijęs su Lisabono sutarties įsigaliojimu, toliau pakeitimų grupė susijusi su Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimu ir dabar jau atsirado pakeitimai susiję su taip vadinama trimetę peršiūrą. Ir mes po pakeitimų turime kartu priimti sprendimą reikalingą tą peržiūrą. Tačiau nusiskundimai, kad mes pateikėme juos praeitą savaitę, ne visai yra pagristi, nes mes turime savo darbų grafiką, kaip kad jūs turite savo darbų grafiką ir pagal mūsų nustatytus terminus šią savaitę reikėjo vėliausiai pateikti tuos pakeitimus. Mes tai padarėme anksčiau, praėjusią savaitę. Ir dabar gal pereikime prie tam tikrų bendrųjų dalykų. Labai svarbu nepamiršti, kad trimetė peržiūra atliekama remiantis viešosiomis konsultacijomis, kurios vyko 2009 metais buvo pateikta 12 klausimų ir gavome labai daug atsakymų į jas ir ypač um, toms, tiems subjektams, kurie panaudoja mažas sumas, apklausa buvo labai naudinga. Aš žinau, kad mes kartu turime dirbti, yra bendra sprendimų prieimimo pro procedūra, bet šiuo atveju mes kalbame apie pagrindinės finansinio reglamentavimo taisyklės, kurios be kita ko atsiranda ir atsižvelgiant į būsimą finansinę perspektyvą. Nes galvojant apie būsimus ES biudžetus, pirmiausiai kyla klausimas, o kokiosgi taisyklės būtinos vykdant biudžetą. Aišku, daugelis dalykų yra svarbus, bet įgyvendinimo taisyklės nėra vienintelis dalykas, kuris svarbus. Sukaupta patirtis rodo, kad daugeliu atveju taisyklės taikomos atskiruose sektoriuose yra nemažiau svarbios tiems, kurie siekia pasinaudoti ES lėšomis. Egzistuoja tam tikrų leistinų nukrypimų sektoriuose. Ir todėl reikia užtikrinti darną tarp pagrindinio finansinio reglamento ir atskirų taisyklių, kurios galioja sektoriuose. Ir neabejotinai reikia viską suderinti su Lisabonos sutartimi. Todėl pagrindiniai šios trimetės peržiūros tikslai būtų tokie. Pirmiausia, beje, turiu pasakyti, kad mums teko didžiulis darbo krūvis. Kaip žinote, reglamentą sudaro apie 187 straipsniai, iš jų 120 kažkur ar 100 reikėjo peržiūrėti. Darbas vyko keliomis kryptimis. Pirmiausia, tai taisyklių supaprastinimas ir šią prasme mes labai pasinaudojame viešosiomis konsultacijomis. Toliau išteklių mobilizavimo kryptis ir atitinkamos priemonės. Nebejotinai patyriamos problemos biudžetos rytyje ir tos biudžetinės problemos darys poveikį ir ateityje. Todėl renkant bendrijos lėšas ir panaudojant bendrijos lėšas, valstybių narių lėšas bei privačias lėšas, reikia galvoti apie bendrą sistemą, kuri teiktų naudos. Iš čia išplaukia kitas dalykas - stipresnė atskaitomybė. 80 procentų lėšų panaudojama valstybėse narėse. Tai yra labai svarbu ir nebejotinai tos lėšos turi būti panaudojamos tinkamai bei tvarkingai, atsižvelgiant į audito rūmų um, rekomendacijas ir siekiant gauti besąlygišką audito rūmų patvirtinimą. Dabar apie viską iš eilės. Supaprastinimas. Šiuo atveju reikia kalbėti apie tokią nedidelę mąstymo revoliuciją šiuo metu orientuojamasi į lėšų panaudojimą, bet ne į rezultato gavimą. Tai yra lėšos išmokamos pagal pateiktas sąskaitas. O mes turėtume daugiau dėmesio skirti rezultatams. Jūs žinote, kad supaprastinimas jau seniai tapo mūsų darbo devizu ir apima įvairias rytes, ir turi apimti auditą, bent jau tiek, kiek tai susiję su finansiniu reglamentu. Todėl labai svarbu įvertinti supaprastinimo galimybės, o jos yra didelės tokiuose sritise kaip vienkartinių sumų išmokėjimas, vieneto kaštų skirstimas, nustatytos normos Mes paprastai remiamas istoriniais duomenimis, bet kokio pareiškėjo ir kai kurie kiti praktiniai dalykai neatsispindi paraiškose. Kalbant apie faktinės išlaidas ir atitinkamą sistemą, tai konsultacijų metu išaiškėjo, kad tikrai ir daugelis naudos gavėjų pasisako už klasikinę sistemą šioje srityje. Bet peržiūrėjus kai kurių kitų konsultacijų dalyvių nuomonę, pastebėjome, kad pageidaujama aiškumo ir pagėdavimą, kad būtų atsižvelgiama į faktinės išlaidas, o ne vien tik tai mokomos vienkartinės kompensacinės išmokos. Beje, viskas, apie ką aš čia kalbu, yra susiję su viešųjų konsultacijų medžiaga. Dar vienas dalykas tai yra avansiniai mokėjimai ir palūkanos. bet šis klausimas susijęs su avansinių mokėjimų susigražinimu, taip pat mokėjimais proratą ir šiuose sritise yra pakankamai dar galimybių patobulinti procesą. Toliau. Sumų ribos. Pakeitimai žemutinės ribos ir pasikeičia mažos vertėjas dotacijų suma, tai yra apie 50, tūk, tai yra 50 tūkstančių eurų. Dėl kainų ir kitų rodiklių, tai nebejotinai šiais laikais reikia patenkinti nemažai taisyklių ir nustatomos taisyklės ir krizams, reaguojant į viešųjų konsultatų rezultatus. Bet kita vertus, reikalinga numatyti ir tam tikrus lėš apribojimus procese. Jūs žinote, Europa dabar išgyvena po krizinį laikotarpį ir reikia galvoti apie finansų iš įvairių išteklių panaudojimą. Vienas iš dalykų, kurį, apie kurį mes galvojame, tai yra sąjungos patikos fondai. Jūs žinote, kad Europos sąjunga teikia iki 50 procentų lėšų bet valdymo procese dalyvauja Pasaulio bankas ir tam tikros jungtinių tautų organizacijos. Kalbant apie ES indėlį, iš, finansuojant išorės projektus, turiu pasakyti, kad nors mes, mūsų parama sudaro didelį procentą nuo bendros paramos sumos, tačiau apie mūsų paramą mažai yra žinoma. Todėl aš manau ir išorės, steigiama Europos išorės veiksmų tarnyba padės sustiprinti ES vaidmenį pasaulyje. Bet ko reikia? Reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą šiuo atveju su Europos investicijų banku, kuris yra tarsi visų valstybių narių bendra piniginė ir reikia užtikrinti, kad lėšų panaudojimas duos konkrečių rezultatų. Taip pat reikia galvoti apie naujas viešosios ir privačios partnerystės formas siūlomos dvi tokios formos ir šiuo atveju partnerystės galėtų e, veikti vadovaudamosi nacionalinę teisę, nes būtent privatiems partneriams ta teisė ir jau geriau žinoma. Institucijos ir išorės pasaulis labiau domina galimybę gauti nekilnojimo turto įsigijimui lėšų paskolų, bent jau tokia yra mano patirtis, aš dar atsimenu savo darbą parlamente ir tikrai prisimenu, kaip ES finansuoja pastatų statymą ir kitus įsigijimus. Dabar apie atskaitomybę, griežtesnę atskaitomybę. Netaip paprasta ją užtikrinti, valstybėse narėse egzistuoja skirtingos atskaitomybės sistemos ir kaip buvo teisingai Kokobų pirmininko pastebėta, bei Kobi pirmininko pastebėta, negalima susitaikyti su tuo, kad toleruotina, priimtina klaidų primtinas klaidų lygis, o kartais mes tiesiog nedangstome šio terminų nieko, nes reikia kalbėti apie korupciją, e, turi būti deramai šis rytis sutvarkyta. Ir aš atsakingas už tai esu ir taip pat mano kolega šiame ta. Tačiau yra ir kita monetos pusė. Tai yra atskaitomybė. Neužtenka teikti politinės deklaracijas. Kitas dalykas, kad yra labai sunku federalinės struktūros valstybės narės įtikinti, kad reikia atsisakyti politinių deklaracijų. Ir mes taisydami finansinį reglamentą šiuo metu galvojame ir remiamės patirtimi sukaupta žemės ūkio srityje, kurioje veikia mokėjimo agentūros, kurios teikia patikinimo deklaracijas ir atliekamas vidaus auditas, o valstybė narė privalo užtikrinti bendros ataskaitos kurioje pateikiamos visos sąskaitų deklaracijos darna. Aš žinau, kad šiuo atveju tikslas yra labai toks sudėtingas ir mes turime, teikdami pakeitimus, atsižvelgti į galiojančių sistemų skirtumus, bet tokie kryptimi pageidauja žengti ir to siekia ne tik komisija, bet taip pat ir visi viešųjų konsultacijų dalyviai griežtesnė atskaitomybė yra būtina, norint sumažinti galimo, galimą riziką ir užtikrinti bendrą veiksmų darną. Kaip jūs patys parlamente sakote, Europos auditų rūmai siūlo sugriežtinti mokėjimų taisyklės, ypač avansinių mokėjimų taisyklės ir tai jau buvo atlikta, pirmieji žingsniai žengti ir mes jau ketiname pereiti prie standartinio iš ankstinio mokėjimo schemos. Susidurėme ir su problemomis, ką reiškia priimtina klaidų rizika, priimtinas klaidų lygis. Aš žinau, nes pats dirbau parlamente ir svaršiau tos klausimus. Taigi, kaip aiškinti šią savoką, mes konsultavomės su auditorumais. Ir auditorumai sako, kad skirti, reikia naudotis skirtingų sričių sąnaudų ekonominės analizą. Toks koficijantas yra skirtingas įvairiose srityse, bet reikšminės klaidos turi sudaryti nedaugiau dviejų procentų. Kai kuriuose srityse galima sutikti su tokiu rodikliu, bet lėšų panaudojimas įvairiose sritise yra skirtingas ir kartais panaudojamos didžiulės lėšų sumos, bet nauda, kuri gaunama, yra panelik menka palyginti su panaudotų lėšų dydžiu. Taigi reikia visada žiūrėti sąnaudų ir ekonominės naudos rezultato santyki. Ir būtent šį klausimą mes varstome su daugeliu susijusių institucijų. Tolesni veiksmai. Aišku, žinote, kad tai yra paprastoji teisėkuros procedūra. Lisabono sutarties pasiekoje atsirado tam tikrų naujovių ir dėl to reikia peržiūrėti iš esmės finansinį reglamentą ir bendro sprendimo prieimimo tvarką. Taigi gyvendinimo taisyklės tvirtinamos po pagrindinio reglamento tvirtinimo. Ir dabar daroma prielaida, kad vis tik tai galima bus pasinaudoti ankstesnė patirtimi ir pasirenkti naujai sistemai jau iki 2012 metų. Turiu galvoje biudžeto vykdymo taisyklės įgyvendinimo taisyklės. Tai būtina ne tik tai atsižvelgiant į faktą, kad reikės parengti naują finansinę perspektyvą, bet taip pat atsižvelgiant į naują finansinę perspektyvą labai svarbu turėti aiškes taisyklės. Ir dėl naujosios finansinės perspektyvos peržiūros mes matyt pateiksime savo dokumentą a, kitų, kitais metais, bet visokiu atveju iki 12 metų. Taigi tiek, kaip įžanga, ačiū uždėmesi. Dank, Herr Kommissar. Ähm, ich hoffe... Dėkuoju komisarė. Na, tikiuosi, kad šis pasakymas buvo pakankamai konkretus, pakankamai specifiškas, kad juo bus patenkinti kolegos. Na, o dabar suteiksime žodį mūsų trim svečiam. Visų pirma, ponui Mitchell, po to Izabela Tot iš Cord 8 ir po jos profesorius Marku Matilo, kuris yra iš Suomijos akademijos. Ponas Mitchell. O po to padiskutuoti galėsime visi šiais pasisakymais. Labas rytas ir ačiū už pristatymą, taip padėkoju, kad pakvietėt mane dalyvauti šiame klausime. Aš esu Mark Mitchell, dirbu nevyriausybinėje organizacijoje Junktinėje karalystėje Nuo 1997 metų dirbu su Europinio finansavimo klausimais, tiek su socialiniu fondu Junktinėje karalystėje, tiek taip pat dirbu ir tarptautiniuose projektuose, kurie susiję su įvairiausiam finansavimo programom. Ir būtent šiandien norėčiau pakalbėti apie projektų gyvendinimą vietoje ir apie savo patirtį. Kalbėsiu remdamasis informaciją iš trijų šalių. Visų pirma, Europinio tinklo, tai yra CEN, trečiojo sektoriaus Europos tinklo, taip pat CSV, tai yra nacionalinė jungtinėje karalystėje veikianti e, labdaros organizacija, taip pat informacija iš Volonte, Volonte Europe, tai yra Europinis. E, tinklas, kuris jungia įvairiausias nevyriausybinės organizacijas, kurios užsima savanoriškų darbų, taip pat Dakorum taryba, kuri taip pat užsima savanoriškų darbų. Kalbėsiu apie tris dalykus - struktūriniai fondai, decentralizuoti fondai, prie kurių prieiga turi nacionalinės agentūros, taip pat centralizuoti fondai, kurie yra Bruselėje. Junktinėje karalystėje dauguma NVO gauna prieigą prie struktūrinių fondų nacionalinių lygių ir nuo 2008 metų tie fondai tapo daug patrauklesni, nes buvo pakeistos šalies vidaus finansavimo taisyklės šalies viduje finansavimas ilgainiui mažėja, tad atsiranda poreikis gauti finansavimą iš kitur, atsiranda papildomų kitų finansavimo šaltinių, nepriklausomų donorų, tačiau dėl krizės ir jų pagalba mažėja. Tad vis labiau aktuali tampa europinė parama ir prieiga būtent prie jos. E, tai dabar labai domina Junktinės karalystės NVO. Tačiau anksčiau e, nebuvo taip jau lengva pasinaudoti europinę paramą, nes buvo ir tam tikrų varžančių taisyklių šalies viduje. Tad yra susidomėjimas Europos fondais, tačiau trūksta informacijos apie tai, kaip gauti prieigą prie tų fondų, prie to finansavimo, kaip gauti tą finansavimą. Tos informacijos trūksta nevyriausybiniam organizacijom. Decentralizuotos programos, už jas gali būti atsakingi vairūs departamentai, vairios agentūros ir uh, Nėra taip, kad informacija visa laikoma vienoje vietoje. Ta informacija yra išsklaidyta ir netgi Europos komisijos puslapį negali visos informacijos rasti. Aišku, Junktinė karalystė padėtis skiriasi. Škotija, Velsas ir Šiaurės Airija turi savo atskiras finansavimo programas ir jų taisyklės skiriasi nuo tų taisyklių, kurios yra Junktinėje karalystėje. Tad e, jų NVO veikiančios Velse ar Škotijoje turi dirbti pagal tam tikras taisyklės, kurios skiriasi nuo Junktinės karalystės NVO. Tad pas mus daug priemonių yra įgyvendinama regioninių lygių, todėl tikrai skiriasi padėtis tarp Junktinės karalystės NVO ir Škotijos, Velso bei Šiaurės Airijos NVO. Velse, pavyzdžiui, NVO e, yra palankesniai padėti, todėl kad Velso atitinkamos valdžios institucijos yra priemusios taisyklės, kurios palengvina finansavimo gavimą, o Junktinės karalystės NVO tokių nuolaidų neturi. Taip pat turiu pasakyti, kad jungt struktūrinių fondų programų biudžetas, kuris buvo skirtas Junktiniai karalystiai, buvo 6,049 milijonai eurų. Na, o nacionalinis indėlis iš šios sumos buvo tik tai 2,959 milijonai. Tad, kaip matote, Junktinė karalystė ir jos vietos valdė taip pat prista prie finansavimo, tačiau netaip jau intensyviai. Kaip sakiau, yra dar tam tikrų neiškumų, tam tikrų skirtumų finansavimo taisyklėse, ypač jos skiriasi regionams ir skiriasi taisyklės, kurios yra numatomos viešų pirkimų konkursų metu. Taip pat kai kurias sąlygas gali nustatyti ir darbdaviai, skelbdami konkursą, tačiau tai reiškia, kad uh, reikia turėti pradinių lėšų, norint dalyvauti konkurse, tam, kad iš pradžių nešti dalį savo lėšų ir tik tai paskui gauti finansavimą. Tad tai tikrai kelia gan didelę riziką ir ne visos organizacijos gali sauliaisti dalyvauti. E, taip pat reikia pabrėžti, kad tokios trečios sektoriaus organizacijos dažnai pačios turi finansinių sunkumų ir neturi tų pradinių lėšų lėšų. Taip pat reikia pasakyti, pirmininkė nutraukė kalbėtoją ir prašo kalbėtojo kalbėti šiek tiek lėčiau, todėl kad vertėjai tikrai nespėja. Taip pat reikia pasakyti. Taip pat kyla tam tikrų neiškumų ir problemų dėl pažeidžiamų grupių, kurios dažnai būna neįtraukiamos į procesą, jos tiesiog išstumiamos už rinkos ir negauna prieigos prie finansavimo. Buvo atliktas CEN tyrimas, apklausa ir buvo ištirta, kaip 2008 metais buvo naudojama struktūrinių fondų parama, kiek jos buvo gauta ir paaiškėjo, kad realiai e, na, vis, organizacijos, kurios nori gauti tą paramą, gauna ne taip, kaip jie norėtų gauti arba kad yra per daug sunkumų. Tad apklausos rodo, kad labiausiai suinteresuotos šalis, tos, kurios gauna sutartis, kurios gauna paramą, yra didelės organizacijos, dažnai tai yra tos pačios organizacijos, kurios nuolat gauna paramą. Tad lyg ir panašu, kad vyksta tam tikras atrankos procesas, nes lyg ir kažkas bando duodamas paramą užsitikrinti, kad paskui gaus pelną, kad gaus gerą gražą. Taip pat atliktų tyrimų duomenys rodo, kad vidutiniškai trečiasis sektorius gavo 25 procentus tik tai struktūrinių fondų lėšų, o privatus sektorius ir privatus projektai 31, valstybinis sektorius 39 e, procentus visų projektų vykdė ir 35 procentus finansavimą gavo. Taip pat turiu paminėti, kad e, yra ir tokių trečio sektoriaus organizacijų, kurios dirba ir funkcionuoja labai puikiai. 12 organizacijų, pavyzdžiui, gavo beveik 40 procentų visų e, struktūrinio fondo lėšų kontraktų. Tad, kaip jau sakiau, bendra tendencija yra maž, mažinti sutarčių skaičių, bet didinti kiekvienos ir sutarčių vertę. Vis dėlto tam tikras e, taisyklių pakeit, plitimas Velse ir Škotijoje šiek tiek pagerino situaciją, nors pačioje Anglijoje situacija yra šiek tiek kitokia. Tad tikrai trūksta, trūksta tam tikrų iškių taisyklių, trūksta ir techninių tam tikrų taisyklių, panašu, kad problemos ir toliau egzistuos ir reikėtų gerinti bendro finansavimo sistemą. Anglijoje. Ir aišku, kol kas padėti dar labiau apsunkina ir ekonominė padėtis bei naujos taisyklės dėl vėlkartinių sumų išmokėjimo. Tad panašu, kad kai kurie regionai, kai kurie sektoriai puikiai dirba, tačiau yra tokių sektorių Anglijoje, kuriuose egzistuoja didžiulės problemos ir kuriuose mažos organizacijos ar bendrijos tiesiog yra atgrasinamos nuo pagalbos prašymo. Dabar pereisiu prie regionės plėtros fondų ERDF. Anglijoje yra devini regionai, kurie turi savo prioritetus šio fondo atžvilgių, pavyzdžiui, Rytų Anglija. E, joje svarbiausia yra mažai anglies išskirianti ekonomika, taip pat inovacijos, žiniomis grįsta visuomenė, verslumas bei tvarus vystimasis, jos sukūrimas. Kiek dalyvauja NVO? Na, pasiekimų, teigiam pasiekimų yra nedaug. Pavyzdžiui, Disability Essex e, pastatė naują e, specializuotą pastatą, kuriame teigiamos specializuotos e, paslaugos klientams. Na, o Southend YMCA organizacija investuoja į tai, kad būtų gerinamos paslaugos jauniems žmonėm. Tad ERDF parama tikrai teikiama šiuose deviniuose mano minėtose regionuose, ji yra akivaizdžiai matoma, tačiau labai dažnai mažesnis NVO skaičius domisi būtent šiuo finansavimu, e, todėl kad e, netaip garantuotai yra, nėra jokių garantijų, kad bus gautas kažkoks pelnas, kad bus tinkamai panaudotas finansavimas. Taip pat kyla, kyla papildomų problemų teikiant paraiškas, e, nes reikia didelio kiekio nuo savų lėšų, tad tai yra tikrai didelė problema. Toliau kalbant apie decentralizuotų fondų prieigą per nacionalinės sistemas, tai galiu pasakyti, kad situacija nepasikeitusi ir panašu, kad prie nacionalinio konteksto organizacijos gerai prisitaikiusios E, aišku, kai kurios agentūros skiriasi, tačiau jos visuomet dalyvauja tose pačiose programuose ir tikrai sėkmingai dirba. Daug taisyklių, europinių taisyklių yra interpretuojamas nacionalinėme kontekste parlamente, bandome jas pritaikyti nacionaliniam kontekstui ir būtent atsižvelgiant į tai labai svarbu, kad procese dalyvautų nacionaliniai ekspertai, kad jie vertintų paraiškas, kurios pateikiamos, nes jie geriau supranta vietos realijas. Tad e, tikrai labai svarbus yra nacionalinių ekspertų vaidmuo ir jie gali padėti renkti gerus nacionalinius projektus. Galima sakyti, kad vidutiniškai maždaug 60 procentų įvairiausių projektų, pavyzdžiui, pagal Leonardo, kitas programas yra sėkmingi. Toliau dėl prieigos prie fondų, prie komisijos fondų. Tai yra įdomiausi fondai, tačiau prie jų sunkiausia prieikti tiek atskirom organizacijom, tiek agentūrom. Be abejo, tekstų, dokumentų, teisinių dokumentų kalba labai dažnai yra neaiški. E, paraiškų teikimo procedūra taip pat yra per daug sudėtinga NVO E, pavyzdžiui, paraiškų teikimas internetu, dažnai turi būti tai daroma keliom kalbom, turi būti teikiamos finansinės deklaracijos ir kiti panašus reikalavimai. Tai atima labai daug laiko. Ir taip pat, aišku, reikia paminėti ir tai, kad nesėkmė vieno NVO labai dažnai neigiamai įtakoja ir kitas NVO. Tad labai dažnai vis dėlto persigalvojama, net neteikiamos tokios paraiškos, nes visi žino, kad tam reikia per daug laiko ir vietoj to geriau renkamas ieškoti kitų programų arba prašyti nacionalinės paramos. Bendras finansavimas grinaisiais pinigais vis dar yra labai svarbus klausimas Junktinės karalystės nevyriausybinėm organizacijom. Ir viešieji finansai ir toks finansavimas labai dažnai pereina prie e, kon, kon, privačių kontraktų, privataus sektoriaus kontraktų, tačiau vis dėlto reikia pasakyti, kad šios rytis sprendimai primami labai lietai, kartais e, užtrunka net šešis mėnesius ir galiausiai būna taip, kad projektą tenka tiesiog atsiimti. Apibendrinant pasakysiu, kad tikrai ES yra labai svarbi finansuojant NVO visoje ES, taip pat ir Junktinėje karalystėje. Tai labai svarbu mūsų organizacijoms, tačiau labai svarbu, kad europinės taisyklės būtų derinamos ir su nacionalinė. Subsidiarumo principas e, apsunkina galimybę kontroliuoti lėšas, bet e, Europa 2020 strategija kelia naujus, tink, naujus tikslus, kurių turės laikytis valstybės narės ir aš manau, kad ateityje gali būti taip, kad paramos dažniau prašys e, tokios tradicinės uh, NVO, kurios jau žino visą procedūrą, senai dalyvauja procesuose, tačiau mažos NVO arba naujos NVO net nebandys to daryti. Tad e, padėtis dėl centralizuotų, taip pat ir decentralizuotų fondų ir finansavimo kol kas yra e, nuvilinti, tikrai nėra labai gera, bet tikimės, kad vis dėlto šis tas greitų laikų pasikeis. Taip pat kyla daug problemų dėl audito reikalavimų. Ir tai yra papildoma našta NVO, reikėtų aiškių reikalavimų ir būtų gerai, jeigu jie būtų suderinti su nacionaliniais reikalavimais dėl audito. Toliau dėl centralizuotų fondų tikrai reikėtų labiau supaprastinti procedūras, reikėtų daugiau dėmesio skirti pirmajam proceso etapui ir tai tikrai būtų labai naudinga NVO. Na, labai daug klausimų susijusių su centralizuotais fondais jau buvo kelta ir kitų NVO per diskusijas ir konferencijas Bruselėje ir manau, kad visa tai bus aptarta taip pat ir peržiūrint finansinį reglamentą. Savo pasiūlymus jau yra pateikusi ir DGEAC, jie jos pateikė gruodžio mėnesį 2009 metais, bet kaip sakiau, labai daug dėmesio reikia skirti audito procedūrams, praaiškų teikimo procedūrams, kitiems aspektams ir aš tikiuosi, kad mano pasisakymas prisidės prie jūsų šiandieninių diskusijų ir jei bus kokių klausimų, aš mielai jos atsakysiu. Dėkuoju, ponas Mitchell. Jūs pateikėte mums visą eilę, kaip galima pritaikyti finansinį reglamentą. Ir žinoma, mes iš Europinės pusės ne viską galime išspręsti, tačiau vieną dalyką jūs pasakėte e, ir aš tai pasižymėjau. Finansavimas iš ES svarbiausia turi būti patikimas ir neturi priklausyti nuo pakelimo ar nuosmukio nacionalinėme lygmenyje. Ir aš norėčiau paprašyti visus toliau kalbėsiančius e, laikytis laiko reglamento. Dabar žodis kitai kalbėtojai. Yeah. Dėkuoju. E, aš pateikiau savo pranešimą ir pasistengsiu laikytis laiko reglamento. Aš esu iš e, Niderlandų organizacijos e, Cordaid. E, Concord yra 24 nacionalinės platformos ir 8 tarptautiniai tinklai. Ir mes nuolat palaikome dialogą su Europos institucijomis. Bendras mūsų finansavimo e, bendros apimtys yra 7 milijardai eurų. Ir maždaug 25 e, milijonai Europos privačių donorų remia mūsų organizacijų veiklą. E, ir paskutinis, paskutinių reformų įgyvendinimas sumažino nevyriausybinių organizacijų e, patiriamą administracinę naštą. E, Concord e, organizacijoje ypatingai daug dėmesio skiriama įvairiausių nevyriausybinių organizacijų veiklai. Svarbiausia yra taikyti pažangę pra, e, praktiką ir gerbti finansinį reglamentą, atsiskaityti Europos mokesčių mokėtojams ir teikti tinkamas paslaugos toms bendruomenėms, kuriuoms mes tarnaujame. Deja, administracinė našta yra pagrindinis kliuvinys e, siekiant paramos. E, nors E, po Santero komisijos ši našta e, šiek tiek sumažėjo, tačiau e, vis dėlto dar problemų išlieka. Ir naujasis finansinis reglamentas neturėtų didinti būtinos biurokratinės naštos, tačiau turėtų didinti lėšų panaudojimo efektyvumą. Tai atgrasina nedidelės nevyriausybinės organizacijas e, siekti europinio finansavimo ir panaudoti jį savo veikloje. Galimi finansinio reglamento e, pakeitimai turėtų didinti ekonominiai lėšų panaudojimo efektyvumą. Be to, po Lisabonos sutarties įsigaliojimo e, mes turime keisti finansinį reglamentavimą ir turime tai padaryti, e, kad užtikrintume stabilę ir patikimą veiklą ir veiklos finansavimą. Ir Europos e, audito rūmų nuomonę mūsų organizacija Concord labai rem, remia ypatingai kiek tai susiję e, su finansinio administravimo kokybe. Ir jokiais būdais neturėtume daryti kliučių tų lėšų panaudojimui. Europos komisija e, valdo skirtus e, fondus. Ir e, ties, tiesiogiai subsidijuoja vietinės organizacijas besivystančiose šalėse. Keletas pastabų dėl finansinio reglamento ir dėl jo įgyvendinimo taisyklių. Aš labai trumpai jas peržvelgsiu, jeigu leisite. E, dėl dotacijų E, bendrais bruožas galiu pasakyti, kad bendra e, sistema, paraiškų teikimo sistema veikia neblogai, tačiau e, reikalingas geras sistemos su, supratimas ir galbūt ne visos organizacijos turi tas žinias, ypatingai turint galvoje mūsų partnerius besivystančiose šalyse Tačiau nors ir paskelbus e, metinės veiklos programas, e, mes turime e, savo organizacijoje suderinti su vietinių institucijų strategija ir politikos kryptimis. Informacija dėl specifinių prioritetų turi būti skelbiama iš anksto, kad tai būtų įmanoma padaryti. Bendras finansavimas e, mūsų organizacijų e, tinkle e, remia didesnį lankstumą ir remia visų galimų organizacijų įtraukimą į šį procesą, ypatingai iš naujųjų valstybių narių, kurios neturi pakankamai galimybių bendrai finansuoti projektus. Dėl e, dotacijų susijusių su rezultatais, dėl vienkartinių išmokų. Čia reikalinga e, rezultatų analizė. Konkordo e, organizacijos narės neremia e, šitos sistemos ir mes e, e ir rekomenduojama sistema išlaiko e, šią sistemą. Tai susijęs su pagrindiniu trūkumu, kad neleidžia visiškai e, susigražinti patirtų išlaidų. Ir visi e, donorai teikia paramą e, atitinkamai ir mes nemanome, kad vienkartinių išmokų taikymas galėtų pagerinti e, šią situaciją. Jeigu mes susijęsime išlaidas su numatomais rezultatais, tai nebus labai teisinga ir ne visos NVO galės pasinaudoti, nes neabejotinai tai reikš be kita ko, kad reikės perdaryti projektus ir e, kad tik tam tikri projektai įgys prioritetą. Susijusios rekomendacijos. Pirmiausia, jos sėtinos su biudžeto procedūrų supaprastinimu, su tuo, kad būtų padengtos išlaidos ir kad donorai nemokėtų tų, nepadengtų tų išlaidų, kurios neegzistavo. Ir faktiškai reikia galvoti ne tik apie faktinių išlaidų apskaičiavimą ir pagrindimą, bet taip pat ir apie visą administracinio darbo naštą, kuri užgula e, pečius rengiančiųjų ataskaitų. Nebejotinai, dabartinė taisyklė išorės finansavimo požiūrių yra visai nebloga, jinai pakankamai lanksti ir Konkordo nuomonė jį turėtų būti taikoma kur kas plačiau. Dėl viršutinių ribų nedidelioms sumoms mes manome, kad tikriausiai Bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo dotacijos sumos, reikia užtikrinti lygias galimybės ir sąžiningas konkurencijos sąlygos dėl kaskadinių mokėjimų atsižvelgiant į bendrąją kryptį ir atsižvelgiant į atsakomybę už į projektų įgyvendinimą, mes manome, kad reikėtų šiek tiek netokias griežtas taisyklės nustatyti vietos partneriams, nes jie yra atsakingi už ma, iki 50 procentų tik tai projektų įgyvendimą. Kita vertus, Maži partneriai vietose dažniausiai net nekvalifikuotini kaip NVO ir negali pateikti prašymų dėl išlaidų kompensavimo. Dėl avansinių mokėjimų. Konkordo Concord organizacija mano, kad avansinių mokėjimų delspinigiai taip pat turėtų būti naudojami projektams įgyvendinti arba panaudojami naujiems projektams parengti ir turi būti įtraukiami į ataskaitas aiškia atskira eilute. Taip pat naudos gavėjai turėtų galimybę pasinaudoti su paprastesne gal avansinių mokėjimų sistema, nes nereikia pamiršti, kad 90 procentų apskritai mokėjimų daromi avansiniu būdu. Dėl garantijų šioje srityje mes siūlome du dalykus. Pirmiausia, leidžianti nukrypti nuostatą turėtų būti taikoma pareiškėjai arba reikėtų galvoti apie bendrą fondą, kaip yra daroma mokslinio tyrimų generalinio direktorato ir nustatyti tam tikrą finansavimą kiekvieno projekto atveju, tam, kad galiausiai kiekvieno projekto atveju rizikos e, lygis, rizikos norma nebūtų viršijama. Aš dėja turiu sutrumpinti savo pranešimą ir labai trumpai noriu šiek tiek dar pakalbėti apie visą rašliavą susijusią su šia procedūra. Nes iš tiesų tai, kaip yra taikomos procedūros, tai daug klausimų buvo ir klausiminė ir mes manome, kad kai kurie dalykai yra labai svarbus. Mes manome, kad apskritai paraiškų teikimo procedūra per pastaruosius keletą metų labai pagerėjo, ypač atsiradus taip vadinamai concept note, koncepcijos raštui ir toliau registracijai. Taigi koncepcinio dokumento ir išsamaus pasiūlymo teikimas pakopomis yra jau savaime e, pažangus dalykas, ypač centralizuotų konkursų atveju. Bet kartais yra prašoma pateikti abu dokumentus vienu metu ir tada jau pareiškėjų tenka didžiulis darbas. Todėl Konkordas dar kartą nori atkreipti dėmesį ir paprašyti, kad ES taikytų ribojančias procedūras kaip bendrąją taisyklę. Be to, reikia pagalvoti ir apie tai, kad po to, kai yra a, pateikiamas koncepcinis dokumentas, netiek daug laiko lieka pačiam išsamiam projektui parengti. Nors turiu pasakyti, kad mes žengėme visai tinkamą kryptimį, nors kartais bendruomenės vietose, NVO vietose atsidurė sunkioje padėtyje ir ne visada gali pasinaudotis finansavimo galimybę. Todėl būtų visai neblogai galvoti apie standartizuotą tipinę paraiškos formą ir mes esame pasirengę bendradarbiauti su Europe Aid šiuo atveju. Kitos mūsų rekomendacijos būtų tokios. Garbėjai parlamento nariai ir komisija, mes prašome, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į PVM ir uh, kompensuojamų mokesčių sritį. Konkordai siūlo, kad DCI ir EIDHR reglamentai atitiktų dabartinio finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių nuostatas, nes šiuo metu yra labai daug prieštaravimų. Aš esu parengusi labai e, išsamų dokumentą šiuo atveju, bet jūs žinote, kad taisyklės prieštarauja skirtingose dokumentuose ir pasiekoje neįmanoma susigražinti sumokėto PVM. Ir kalbant apie žmogaus teisų srities projektus, tai tenai yra galima susigražinti PVM nuo dešimtųjų metų, bet yra aiškių signalų, kad procesas gali užsitęsti. Ir tai labai svarbus dalykas, nes jeigu nebus įmanoma susigražinti mokesčių, tai finansavimo rizika išauga ir pagrindiniai naudos gavėjai galės tik tai pasinaudoti projektais, todėl reikia atsižvelgti į visus, visas sutartis, pagal kurias skiriamas finansavimas, kurios pasirašytos nuo 2007 metų. Netiesioginės išlaidos. Pirmiausia, gal reiktų pakalbėti apie valiutų keitimo kursą. Finansinis reglamentas apie tai nieko nesako. Eitkau atveju dotacijų gavėjai privalo pasinaudoti faktinėmis valiutų keitimo kurso normomis, bet valiutų kursai skiriasi Jie yra skirtingi vairiose valstybėse narėse ir atsiranda netitikimas tarp buhalterinio kurso ir faktinio kurso. O faktiškai išlaidos yra a, fiksuojamos pagal faktinį komercinį kursą rinkoje. Todėl mes manome, kad finansinėme reglamente arba jo gyvendinimo taisyklėse turėtų būti aiškiai reglamentuota, kaip elgtis šiuo atveju ir mes rekomenduojame, kad būtų naudojamasi faktinėmis rinkos valiutų kurso keitimo sum, sumomis. Dar vienas dalykas tai arbitražas. Nebejotinai reikalingas arbitražas, kad būtų spręstini ginčytini klausimai. Ir mes manome, kad toks mechanizmas būtinas, nes tai padėtų užtikrinti vienodesnį įvairių taisyklių aiškinimą, ypač tais atvejais, kai taisyklės prieštarauja viena kitai. Ir tokiu būdu būtų galima užtikrinti labai nuseklų ir darnų taisyklių taikymą, turiu galvoje a, Bruselio institucijas ir delegacijas. Ir dar galiausiai, aš manau, kad ši reforma reikia tikėti sumažins administracinio darbo naštą, nes po keletos new finansinio reglamento peržiūrų vis dar yra nemažai klausimų, dėl kurių padidėja NVO darbo krūvis. Ir Konkordas, turiu pastebėti, atstovauja Europinėms NVO, Europinėms, en, Europinių NVO konfederacijai ir iš dalies net ir besivystančioms valstybėms, kurios žino, kad turi galimybę pasinaudoti ES lėšomis, gali tiesiogiai bendradarbiauti su ES, bet dėja labai dažnai negali pasinaudoti tokiame, tokia galimybė dėl taisyklių gausos. Europos parlamentas turi galių daryti įtaką finansinio reglamento peržiūrai ir taisyklių supaprastinimui, todėl mes kreipiamės ir į Jūs, į komisiją, į audito rūmus ir į tarybą kad visos šios institucijos atsižvelgtų į NVO nuomonę darydamos finansinio reglamento pakeitimus. Mūsų rekomendacijos būtų peržiūrėti finansinį reglamentą ir įgyvendinimo taisyklės tai tam, kad būtų užtikrinta proporcinga kontrolė. Antra, užtikrinti, kad būtų kompensuojamas PVM tais atvejais, kai neįmanoma jo susigrįžinti pagal nacionalinę teisę suteikti teisę naudotis faktinėmis rinkos, faktinių rinkos valiutų keitimo kursų toliau generalinio direktorato pagalba parengti bendrą vadovą visiems, kurie naudojasi ES lėšomis. Dar viena rekomendacija surė, pareng, įsteigti arbitražo instituciją, taip pat teikti praktinį mokymą, remiantis praktinėmis gairėmis, delegacijų lygių ir galiausiai, kas yra nemažiau svarbu, reikalingas iš tiesų sąjungos delegacijų lygių e, aiškus teisinis biudžeto vykdymo planas ir manau, kad patobulinus ir atsižvelgus į rekomendacijas mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti su ES išorės veiksmų tarnyba ir ypač EuroAid. Ačiū. Äh, Dėkoju. Pone, to tikrai ne dešimt minučių užtrukote, truputį ilgiau. Jūs siekiate suderinti, atkreipti dėmesį į suderintą administracinę naštą ir pristatėte NVO veiklą plėtros srityje. Aš dabar norėčiau suteikti žodį profesoriui Marku Matilą ir tikiuosi, jis tikrai laikysis laiko reglamento. Ponios ir ponai, aš norėčiau padėkoti uh, E, jums už pakvietimą kalbėti šiame svarbiame klausime. Junktinės karalystės karal, karališkoji draugija neseniai e, paskelbė puikia ataskaita Mokslo amžius užtikrinant klėstėjimą ateityje. Ir šiam, šioje ataskaitoje karališkoji draugija ragina sutelkti mokslą ir inovaciją E, ilgalaikio augimo strategijos šerdyje ir suteikti prioritetą į geriausius specialistus ir geriau suderinti mokslai bei inovacijas su pasauliniais iššūkiais, kad Europa galėtų neatsilikti nuo savo pasaulinių e, partnerių. Kodėl mokslas ir inovacijos yra taip svarbu ekonomikai ir ypač kovojant su finansinėmis krizėmis? Priežasčių gali būti keletą. Visų pirmiausia, mokslas ir inovacija sukuria naujas žinias. Jis sukuria naują supratimą ir kuria darbo vietas. Jis padeda mums kovoti su socialinėmis ir aplinkos problemomis. E, Europos e, komisijos neseniai paskelbtas komunikatas dėl Europos 2020 strategijos išskiria tris svarbiausias e, strategijas. Visų pirmiausia, išmanus augumas, tai reiškia ekonomika pagrista žinomis ir inovacijomis ir tai yra skirta pagerinti mokslinio tyrimo finansavimą, inovacijų finansavimą, kad užtikrintume e, naujų idėjų sukūrimą ir gerinti piliečių gerovę. Yra dar kitų e, iniciatyvų, e, kurios yra labai svarbios e, ateičiai. E, kiek susijęs finansinis reglamentas su šiuo kontekstu? Mes kalbame apie Europos mokslinių tyrimų erdvės patrauklumą ir konkrečiau e, kalbame apie septintąją mokslinių tyrimų programą. Komisija siekia sus, e, supaprastinti mokslinių tyrimų programos įgyvendinimą. Ir taryba e, šiuo metu e, yra. E, Šiuo metu nagrinėja komisijos paskelbtą komunikatą šią temą yra nagrinėjami e, ir siūlomi įvairūs įdomus ir svarbus e, instrumentai bei mechanizmai, kaip supaprastinti ir aš manau, kad daugelį jų mes galime e, patvirtinti. Europos Sąjungoje nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų srityje, europinis finansavimas yra mažiau patrauklus nei nacionalinis finansavimas ir būtina kažką daryti kaip galima greičiau. E, mokslinis žurnalas Nature prieš keletą mėnesių rašė apie apie šios deklaracijos istoriją. Čia buvo rašoma naujos ES finansinės gairės, kurios buvo pristatytos 2004 metais. Jose reikalaujame išsamios atskaitomybės užskiriančios kelią korupcijai. Todėl kiekvienas mokslinis, e, mokslinio tyrimo projektas e, ir jam kiek, kiekvienas skiriamas centas turi būti pateisintas, o už jį atsiskaityta ir prieš ir po panaudojimo. E, tai kelia labai įdomius e, Europos mokslinių tyrimų finansavimo klausimus ir iššūkius. E, Aukščiausių lygio mokslinio mokslininkai e, Europoje susiduria su e, šiais iššūkiais. Kogi reikia? Visų pirmiausia, reikia priimti nuostatas supaprastinančias finansinį e, administravimą susijusiu su septintaja mokslinių tyrimų programa turėtų būti siekiama sinchronizuoti taisyklės tarp įvairių finansavimo taisyklių, numatyti e, sklandžias įgyvendinimo gairias ir atsiskaitimo gairias. Vėlavimai, e, atidėliojimai yra e, dar viena problema ir su tuo negalima taikytis. Pateikus E, paraišką ir ją patvirtinus yra vėluojama su išmokėjimais. Tai yra labai skausminga problema tiek universitetams, tiek e, smulkesniems mokslinių tyrimų organizacijoms. E, finansavimo schemos kurios taikomos Europos mokslinių tyrimų tarybos kontekste yra labai pažangus dalykas. Tačiau šioms schemoms taip pat reikalingas supaprastimas. Man buvo labai malonu girdėti e, komisaro Levandovskio idėją e, nekreipti dėmesio į e, palūkanas dėl iš ankstinio finansavimo, susijusios iš ankstinių finansavimų. Ir tokia situacija e, tiek, kiek tai susijęs su Europos mokslinių tyrimų e, taryba ir jos projektais. Ši permaina e, tikrai būtų labai sveikintina mokslin, bendra mokslininkų e, deklaracija yra pasirašyta, kurią pasirašė daugiau kaip 12 tūkstančių mokslininkų. Taip pat tvirtina, e, kad finansinis e, reglamentas finansuojant mokslinius tyrimus neretai yra sugretinamas kaip viešas pir, prekių pirkimas ir tai tikrai nepatenkinama padėtis. E, moksliniai tyrimai ir universitetai turėtų būti finansuojami visiškai kitokiais principais. Administracinė našta e, e, suteikia konkurencinių privalumų mūsų konkurentams o ne mums. Ir aš tikiuosi, kad finansinis e, e, reglamentas ES parems aukštos kokybės mokslinius tyrimus Europoje. Dėkuoju uždėmesi. Dank, Matila. Äh, Dėkuoju, profesoriau Matila. Tai tikrai buvo suomiškos 10 minučių, kurios užtruko trumpiau negu mūsų 10 minučių. Tai mums tikrai labai e, padeda ir mes vejamės savo e, tvarkaraštį. Kiek suprantu, e, jūs raginate bendrai supaprastinti visas taisyklės. Ir mes turėtume pasvarstyti nustatyti, ar nereikėtų specialių taisyklių finansuojant projektus pagal septintąją mokslinių tyrimų programą. Yra tam tikrų sričių, e, kur e, yra specialios taisyklės galioja, e, galiojančios ne taip, kaip numatyta finansinėme reglamente. Na, o dabar norėčiau pasiūlyti Jums užduoti klausimus. E, kad galėtume dirbti pagal darbo tvarkę, siūlyčiau užduoti tik tai klausimus, o neįsakyti komentarus. Dėkoju. Dėkoju už labai įdomius pranešimus. Aš turiu e, klausimą komisarui. Girdėjome, kad viena iš pagrindinių problemų yra per daug taisyklių. Taigi, ką daro komisija? Aš tikiuosi, kad netrukus e, e, reformos bus įgyvendintos. 2014 metų finansinė perspektyva e, padės mums kovoti su įvairiausiomis prieštaromis. Mes turime septintąją mokslinių tyrimų programą, ir daug nuostatų finansinėme e, reglamente. Ir pirmasis e, klausimas, ar komisija galės e, tai pakeisti. Mes turime specialius skirsnius finansinėme reglamente. Ir taigi toks būtų mano pirmasis klausimas. Ir norėčiau išgirsti pir, tikrą atsakymą. Na, o dabar klausimas ponui Mičelui, kiek supratau e, iš jūsų e, pranešimo. Jūs e, pristatėte, kad Junktinėje karalystėje yra labai skirtingos taisyklės. Ir matomai čia yra daug galimybių pras, supaprastinti. Jeigu pažvelgtume į visą taisyklių spektrą ir pabandytume e, jų sumažinti, manau, tai būtų geriausias būdas išspręsti šią problemą. Taip pat norėčiau padėkoti e, e, tiems, kurie iškėlė PVM klausimą, nes tai yra labai svarbus klausimas. Aš nemanau, kad mes galime e, tai e, pasiekti e, nacionalinėse valstybėse, tačiau Europos Sąjungoje teikiant Europinimą su šia problema plačiai susidurėma. Kaip ją ketinama spręsti? Yeah, yeah, uh, thank you, Chair. Uh, I was very pleased that... Uh... Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai buvo malonu, kad ponas Mišelas paminėjo Velsą keletą kartų ir kalbėjo apie visus tuos administravimo, struktūrinių fondų lėšų administravimo procesus ir galiu tik patvirtinti, kad iš tiesų mažoms organizacijoms yra labai sudėtinga pasinaudoti ES lėšomis, bet taip pat praeitįje buvo teikiama per nelik daug smulkių projektų ir todėl Velso pateiktų projektus, kurie buvo patvirtinti skaičius, yra nedidelis, bet jie labai svarbus, gerinant gyvenimo kokybę ten ir kuriant naujas darbo vietas. Paprastai tvirtinami tik stambesni projektai, Ir Taip pat projektų ribose organizacijos verčiamos dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Ar nebūtų geriau atsisakyti tokios praktikos, kad ir apjungti projektus, užuot nagrinėjus virtinę smulkių projektų. Taip pat ponas Mitchell sakė, kad nuo savų lėšų problema labai aktuali, nes daugelis mažų organizacijų neturi pakankamai lėšų, gal galėtumėte sukonkretyti. Toliau valstybės pagalba. Vėlgi daugeliu atveju tai yra didelė problema, ypač a, mažoms organizacijoms, nes valstybės pagalbos taisyklės a, papildomai reglamentuoja smulkę paramą. Dar vienas dalykas tai paraiškų teikimo tvarka ir aš manau, kad šis klausimas turi būti svarstomas atskirai nuo kitų, nes taisyklių supaprastinimas reiškia ne tik tai lengvesnį gyvenimą pareiškėjams, bet taip pat ir auditoriams. Manau, kad reikia iš tiesų panalizuoti esminius dalykus. Mes labai daug ir dažnai svarstame, ką reikia daryti, bet e, reikia gal kalbėti su tais, kurie kasdien susiduria su tomis taisyklėmis, kad ateityje galėtume tinkamai atsižvelgti jų pastabas. Ačiū. Na kągi, pirmiausia, suteiksiu žodį komisijos nariui, kad jisai atsakytų, o paskui ponas Mitchell atsakys. Komisijos narys. Klausimas. Viena iš klausimo darybių yra ta, kad atvyksta daugelis įvairių pareigūnų. Kai mes kalbame apie taisyklių supaprastinimą, tai kalbame ne tik tai finansinio reglamento taisyklių supaprastinimą, bet taip pat ir taisyklės kitose srityse, pavyzdžiui, informacijos teikimas. Apie tai nekalbama finansinėme reglamente. Bet kai mes kalbame apie finansinio reglamento pakeitimą, neturime pamiršti, jog tuo pačiu būtina paprastinti ir sektorinės taisyklės. Buvo klausima, ką galima padaryti kas buvo padaryta. Negalėčiau atskleisti komisijos vidaus virtuvės elementų. Bet kalbant šią temą, pirmiausia, du klausimai rūpė. Tai yra avansiniai mokėjimai, nes akivaizdu, kad šioje srityje kyla problemų ir jau anksčiau parlamentas nagrinėjo tą problemą bei audito rūmai. Kitas dalykas - suderinamumas ir su sektoriaus taisyklėmis ir atitinkamas jų įdėgymas. Deja, netaip lengva tai padaryti. Mes esame bandę tokio darbo imtis vienoje srityje, tai yra mokslinio tyrimų srityje, apie kurią kalbėjo ponas Matila. Ir bendradarbiavimo mechanizmas yra tikrai labai sudėtingas. Komisijos narė Kellen Queen parengė komunikatą, kuris neatsitiktinai tapo svarbiausių dalykų prirengintis finansinio reglamento peržiūrai, nes būtent mokslinio tyrimų srityje reikalinga imtis sudė, taisyklių suderinamumo reikalo. Ir komisijos norė Gegen Quinn savo dokumente aiškina, kaip būtų galima suderinti skirtingas taisyklės. Man buvo labai įdomu išgirsti, kad ši kilusi ekonomikos krizė skatina pasinaudoti sanglaudos fondų lėšomis ir tokiu būdu šie projektai darosi labai patrauklus. Aš manau, kad šis aspektas įdomus. Pone Tot ir Concord patirtis irgi įdomi, bet šiek tiek nuskabėjo konservatyvi visi tie pasiūlymai, atsižvelgiant į mūsų norą imtis revoliucinių, radikalių pakeitimų, atsisakyti tokios klasikinės praktikos, už kurią pasisako Concord organizacija. Ir būtent dėl šios priežasties mes pradedame visą peržiūros procesą. Buvo paminėtos vienkartinės išmokos, bet tai nėra būtinas dalykas, nėra reikalaujama, kad tokiu keliu būtų žengiama. Ir sakyčiau, kad rezultatą orientuota sistema būtų kur kas geresnės dalykas. Yra ir kitų klausimų, kurie buvo paminėti. Aš atsimenu tas diskusijas, kurios vyko dėl PVM kompensavimo, kai svarstėme Brunės Landford pranešimą. Ir aš prisimenu savo neseną patirtį. Taip pat valiutų keitimo kursas. Aišku. Yra tam tikros įgyvendinimo taisyklės, ir tai yra aštuntas straipsnis tų taisyklių, leidimus išduodantis pareigūnas turi teisę pritarti faktiniams valiutų kursams, kad jie būtų naudojami. Ir finansų rinkose beje dabartinėme kontekste būtų gal labai svarbu to pasinaudoti. Taigi leidimus išduodantis pareigūnas turi teisų, nes neabejotinai E, santykiai tarp eurozonos ir ne eurozonos yra sudėtinga tema mūsų dienomis. Ateityje mes dar kalbėsime, kaip tai padaryti, kaip pasinaudoti valiutų kursais ir kokį valiutos kursą imti už pagrindą. Apskritai, norėčiau pasakyti, kad viskas yra jūsų rankose dabar. Komisija iš savo pusės pateikė pakankamai išsamių pasiūlymų. Mūsų laukia tikriausiai ilgos dėrybos. Jo lab, kad yra atskirų sričių komisarai, kurie atsakingi už jiems patikėtą sritį, kaip komisijos narė Gegen Quinn už mokslinius tyrimus, bet dabar prasidės bendra darbo procedūra, bendra sprendimų prieimimo procedūra ir tarp jūsų matau žmonas, kurie bus atsakingi už vadovavimą šiam procesui Europos parlamente. Ir norėčiau sakyti, kad būtinai reikia šį procesą baigti iki 2012 metų sausio pirmos dienos. Reglamentas turi būti peržiūrėtas ir patvirtintas, nes tai yra labai svarbu ne tik tai dėl strategijos Europa 2020, bet ir dėl to, kad nuo 14 metų pradėsime gyventi pagal naująją finansinę perspektyvą. Taigi tokios būtų mano pastabos reaguojant į jūsų pastabas. Ačiū. Ačiū. Komisijos nariu toliau, panas Mačiau. Tik prašytume jūsų atsakyti trumpai. Jeigu jūs per ilgai kalbėsite, aš jūs sustabdysiu. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu kalbėti trumpai, atsakydamas pagal klausimų grupės. Aš manau, kad svarbiausias dalykas iš tiesų kalbėtis su įvairiais fondais, su organizacijomis. Ir geriau galvoti apie tai, kad reikia pasirinkti e, keletą projektų užuot e, vilkinus procedūrą dėl to, kad yra patekta labai daug produktų. Toliau, inovacijų klausimas mūsų sektoriuje yra labai svarbus. Socialinio fondo lėšos panaudojamos Jungtinėje karalystėje šiuo metu yra naudojamos tam, kad būtų įgyvendinama vyriausybės pro, uh, politika, bet taip pat ir rimtos programos, kurios skatina inovacijas ir kūrybiškumą. Šios šie įgūdžiai yra labai svarbus įvairiose ūkio šakose. Taip pat visiškai sutinku su ponu Born dėl stambių projektų vertės ir kad tokių projektų finansavimas apskritai sumažina galimybės kitiems. Jeigu pažiūrėsime, kiek finansuojama jungtinėje karalystės stambių projektų, tai turiu pasakyti, kad netiek jau daug, nes dažniausiai tai yra projektai, kurios teikia vietos bendruomenės ir tokiu būdu jos pagerina gyvenimo kokybę, pas, paslaugų naudojimą vietos bendruomenės ribose. Kalbant apie valstybės pagalbą. Nebejotinai, ir čia reikia supaprastinimo, tačiau lygiai taip pat reikia suprasti, kad valstybės pagalba anaip tol nėra didelė mažoms NVO. Ir labai sudėtinga aiškiai tai apibriežti dėl pernelyg plataus aiškinimo. Bet savanorių organizacijoms yra sudėtinga išsiaiškinti, ką konkrečiai reiškia valstybės pagalbos taisyklės ir kaip reikia veikti šiuo atveju. Ir dar buvo pateikta pastabų dėl supaprastinimo. Mes kaip organizacija gauname lėšų iš socialinių fondų, iš kitų fondų, pažangos fondų. Tačiau Vienas iš aktualių dalykų yra, pavyzdžiui, dokumentų saugojimas pasibaigus projekto įgyvendinimui. Nes progress programos atveju dokumentų saugoti reikia penkerius metus. Nežinau kaip kitų programų atveju. Taigi mes prisijėmame per gana toli siekiančius įsipareigojimus, nes kai kuriais atvejais reikia saugoti dokumentus 7 ir 12 metų. Tai aš manau, bent jau sutrumpinkime 7-12 metų laiko, saugojimo laikotarpį iki 5 metų ir tai jau būtų pažanga. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ähm, die... Dėkoju. Manau, kad galime tęsti klausimų atsakymų sesiją. Pone Tot, prašau. Dėkoju pirmininkė. Aš, na, aš privalau atsakyti. Aš turiu, na, ginti savo poziciją ir paaiškinti, kodėl mes laikomės konservatoriškos pozicijos. Mes tikrai vertiname tą dialogą, kuris dabar vyksta su komisijos tarnybomis. Mes su jais dirbame jau daug amžių. Taip pat Mes suprantame, kad itin sunku keisti taisyklės, keisti jas net ir keisti mažiausią jų gabaliuką. Tad nevadinčiau mūsų reakcijos klasikinė gynybinė reakcija. Ne, mes tiesiog bandome matyti viską realiai. Kita vertus, Jei aš asmeniškai būčiau žinojus, kad tai bus pagrindas kitai finansiniai perspektyvai, tai būčiau elgusis kitaip. Bet aš galvoju, kad yra kažkoks tarpinis variantas ir tik vėliau turėsime realiai keisti taisyklės būsimom finansiniam perspektyvom, nes tuomet jau dirbs ir Europos išorės veiksmų tarnyba, bus kitų nauji, naujų galbūt darinių, bus naujų suinteresuotų šalių. Ir, na, jeigu būtume žinoję, kad taip ir bus, tai tuomet būtumėm pateikę naujų revoliucingų pasiūlymų, tačiau mes viską netaip supratome ir bent jau dabar jau turėsime galimybę peržiūrėti tuos dokumentus, kuriuos gavom tik šiandien, tai yra dokumentus dėl supaprastinimo taisyklių. Mes tikrai uh, žvelgiame išviesę ateitį, laukiam šviesios ateities ir tikiuosi būsimų konstruktyvių diskusijų. Dėkoju. Na tikrai, bent jau Europos parlamentas nori, kad būtų tinkamai bendraujama su NVO, kad būtų tinkamas bendravimas, lengvas bendravimas ir mes jį tęsime. Na, o dabar perduosiu pirmininkavimą savo kolegai, kuris yra biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas. Prašau. Ačiū, ponė Haug. Toliau suteiksiu žodį kitiems mūsų kalbėtojams. Ir labai svarbu išgirsti šių ekspertų pasisakymus, jų indėlis labai svarbus ne tik bandant identifikuoti silpnumus, tam tikrus, tam tikras problemas, bet norėtumėm išgirsti ir jūsų pasiūlymus dėl galimų patobulinimų. Visų pirma, teiksiu žodį Richardui Doherty iš Deloitte konsultacinės grupės. Jis pakalbės apie ES finansinio reglamento reformą ir su reformu mes susijusią patirtį nuo 2005. Ačiū pirmininkė, kaip ir kiti kalbėtojai. Aš noriu padėkoti už tai, kad mane pakvietėt. Mes kaip auditoriai ir kaip patarėjai šį klausimą ir diskusiją stebime jau senai. Daug dirbame su finansiniais klausimais, audito klausimais, taip pat atlikome ir nemažai studijų, kurias užsakė šie du komitetai, dirbame su jumis nuo 2006. Labai daug mūsų parengtos medžiagos jau buvo aptarta tiek komisaro, tiek kitų kalbėtojų, tad aš tik tai keletą pastabų išsakysiu, o paskui daugiau dėmesio skirsiu paskutiniai prezentacijos daliai ir nekartosiu to, kas jau buvo sakyta. Manau, kad tikrai labai lengva visus kritikuoti šioje srityje. Ypatingai tuos, kurie gauna naudos iš bendrijos biudžeto arba kurie norėtų gauti tos naudos. Juk labai dažnai ir visai suprantama, kodėl jie yra tie, kurie atkreipia mūsų dėmesį į proceso trūkumus. Tad pastaro meto diskusijos šiais klausimais parodė, kad egzistuoja tam tikras brandos lygis diskusijose ir kad visos interesuotos šalis vis geriau supranta situaciją ir supranta, kokiam sudėtingom aplinkybėm turi dirbti komisija, bet ir šiai komisija taip pat, aš manau, aiškiai suvokia, kokiom sudėtingom aplinkybėm veikia visi kiti ir todėl elgesi labai atvirai ir bando tvarai spręsti šį sudėtingą klausimą, tai yra reformuoti finansinį reglamentą. Ką aš turiu galvoj, sakydamas tam tikri apribojimai arba sunkumai ir nepalankios aplinkybės. Na, akivaizdu, kad komisija turi tam tikrą administracinę kultūrą. Buvęs biudžeto generalinio direktorato direktorius man kažkada yra sakęs, kad reformų greitis ir pagreitis yra netoks, kokio jis tikėjosi. Jis sakė, kad na, mes šį klausimą svarstom tik šešis metus, o mums reikėtų dvidešimties. Galbūt jis šiek tiek uh, sutirštino spalvas, bet manau, kad vis dėlto jis buvo netoli tiesos. Ir tikrai mes tam pritartumėm, uh, Ta pati iliustruoja ir įvairi kritika, kurią išsako ir žiniasklaida, ir tam tikro konteksto politikai, nebūtinai iš jų komitetų nariai, bet, pavyzdžiui, politikai valstybių narių lygių. Jie labai dažnai uh, paima vieną konkretų atvejį ir būtent dėl jo kritikuoja visą sistemą ir galima sakyti iš vieno atvejo uh, išpučia burbulą ir tuomet jau turi reaguoti kažkaip komisija ir lik ir natūraliai ji turi gintis. Tad aš manau, reikėtų ieškoti geresnės pusiausviros tarp teisėtų reikalavimų arba naudos gavėjų prašymų ir tos administracinės kultūros bei politinės žiniasklaidos kultūros ir aplinkos, kurioje mes visi dirbame ir svarbiausia yra tęsti diskusijas ir manau, kad e, šis e, klausimas tikrai yra puikus to pavyzdys. Kokia bus mano pasakymo struktūra? Aš norėjau iš pradžių pakalbėti apie reformos tikslus per pastarosius penkis metus, taip pat pakalbėti apie pasiektus rezultatus bei pasiūlyti keletą idėjų busimam darbui, ir, kaip sakau, pirmą punktą galima aptarti labai sparčiai, nes apie daug ką jau buvo kalbėta, bet labai trumpai pakalbėsiu apie kelis dalykus - viešieji pirkimai. Komisija savo pasiūlymuose, reformų pasiūlymuose siekia didinti lenktinės vertės, mažos vertės pirkimams, taip pat paspartinti visą sprendimų prieimimo mm, procedūrą, ypač apsisprendžiant dėl konkurso e, laimėtojų, taip pat gerinti viešųjų pirkimų kokybę, didinant konkurencingumą, taip pat suderinti viešųjų pirkimų procedūras, siūlant daugiau e, kontraktų, daugiau sutarčių, supaprastinant tą procesą. Ir tikrai labai svarbu įtraukti į šios procesus visas Europos institucijas, kurios yra susijusios su sutartimis, kurias galiausiai teikia komisija. Ir taip pat kitas dalykas svarbus yra banko garantijos. Reikalauj, bandoma kad, daryti taip, kad jų būtų mažiau, nes anksčiau jų tikrai buvo per daug, tai apsunkindavo visą procesą ir jei neklystų, man atrodo, kad tai tikrai dabar jau geresnis sprendimas, tai yra mažinti tokių garantijų skaičių. Toliau, dėl dotacijų arba dėl paramos e, yra bandoma supaprastinti visą procesą, tai yra įvesti tiesiog paprasto sprendimo principą, taip pat įvesti aukštesnės lengstinės vertes vienkartinių sumų išmokėjimui bei kompensavimo modeliui. Kaip žinote, numatyta daug reformų šioje srityje. Taip pat dažniau bandoma naudotis fiksuotais tarifais, taip pat numatyti ilgesnius paraiškų teikimo laikotarpius tam, kad e, tie, kas nori teikti paraiškas, gerai suprastų, koks yra procesas, ko reikalaujama ir kad jie spėtų padaryti visą tai ko reikia, tai tikrai labai didelis administracinis iššūkis. Taip pat dar vienas dalykas - automatinis avansinis finansavimas ir mokėjimas bei reformos dėl palūkanų, bet tai jau buvo minėta ir mano kolegų, kurie pasakė anksčiau. Kitas rytis, kuri mūsų nuomonė labai svarbi ir kuriuose buvo vykdomos reformos, buvo skaidrumo sritis buvo siekiama didesnio aiškumo dėl to, kas laimėjo konkursus, kas gavo pagalbą ir finansavimą, taip pat siekiama užtikrinti geresnį grįžtamosios informacijos teikimą. Ir tikrai akivaizdžiai matome, kad padėtis pagerėjusi šiais klausimais, geriau dirba ir komisijos tarnybos, labai aiškiai teikia grįžtamą informaciją, paaiškina, kodėl vienas ar kitas interesantas nelaimėjo konkursų ir kodėl kiti laimėjo. Toliau dėl konkrečių, dėl konkrečių dotacijų, dėl pačios uh, paramos, kuris skiriama, yra numatytos daug aiškesnės apibrieštis e, taip pat dedama daug padėti, pastangų padėti interesantams, išaiškinti jiem geriau visus reikalavimus. Toliau Dar dėl skaidrumo komisijos patys pareigūnai turi labai gerų priemonių, kurias gali panaudoti, pavyzdžiui, ankstyvo perspėjimo sistema apie naudos gavėjus. E, ji tikrai labai naudinga ir apskritai yra daug daugiau aiškumo. Tokie būtų tikslai. Na, o dabar apie tai, kas mūsų nuomonė buvo pasiekta, kokie yra rezultatai keturios ar penkios rytis, kuriuose mūsų nuomonė yra akivaizdžios pažangos. Visų pirma, dėl to, kaip sparčiai atliekami mokėjimai. Tikrai šis klausimas buvo labai aktualus pastaruosius keletą metų, bet akivaizdu, kad buvo dedama daug pastangų, kurios davė vaisių. Aišku, situacija nėra ideali, nėra tobula, bet niekada to tobulumo nepasieksime. Toliau dėl finansinės informacijos, kuri teikiama apskritai suinteresuotom šalim. Tai pagerėjo, komisija dabar skelbia informaciją apie visas suinteresuotas šalis, parlamentą, valstybės narės, išorės organizacijas ir visi, visos suinteresuotos šalis labai aiškiai dabar jau mato, kokia yra finansinė padėtis. Toliau trečias dalykas - viešųjų pirkimų tikslai, galima sakyti, yra iš dalies pasiekti. Kalbu apie atrankos ir atmetimo kriterijus, yra įvestas dviejų etapų procesas ir labai dažnai komisijos tarnybos dabar jau reikalauja, kad tik tai tie, kas laimėjo e, konkursą, atitiktų visus keliamus kriterijus. Aišku, ne visos tarnybos taip daro, kai kurios vis toliau reikalauja papildomų mm, duomenų iš visų konkursų dalyvių, bet vis dėlto padėtis jau gerėja ir tai tikrai akivaizdžiai rodo, kad yra maž, mažinama administracinė našta, nors dar tikrai labai daug ką reikės nuveikti ir galiausiai iš ankstinės registravimasis bei galimybė teikti duomenis elektroniškai ir paraiškas elektroniškai. Tai yra pas, pasiekimas. Akivaizdu, kad Europa dar tikrai nėra pirmūnė lyginant su kitom šalim, su kitais kontinentais, bet vis dėlto padėtis gerėja ir taip pat džiaugiamės tuo, kad yra įvedamas centrinis duomenų registravimas įvairi teisinė informacija ir taip toliau. Na, o kokiegi neigiami rezultatai? Irgi nekartosiu to, ką jau sakė kiti kalbėtojai apie tai, kokių sunkumų vis dar kyla dėl e, skirtos paramos administravimo, pavyzdžiui. Akivaizdu, kad ir toliau išlieka daug nenuoseklumų dėl to, kaip traktuojamos taisyklės, kaip jos taikomos. Tūkstančiai pareigūnų bando suvaldyti šį procesą, tačiau ir toliau išlieka daug sumaišties ir administracinės naštos. Ir jeigu tai pasiekia tokį lygį, kad atgrasina suinteresuotas šalis nuo dalyvavimo konkursuose, tai akivaizdu, kad yra didžiulių problemų ir reikia kažką keisti. Prieš kelias savaitės, kiek žinau, komisija buvo surengusi specialų klausimą tiksliau e, mokslinių tyrimų komitetas buvo surengęs klausimą, kur visą tai buvo aptarta. Ir dar vienas dalykas, grįšiu prie kultūros. Pastebim, kad ir toliau egzistuoja ta klaidų baimė iš pareigūnų pusės. Mes prieš kelis metus parlamento užsakymu atlikome tyrimą, ištyrėme, kokia yra teisinio pareigūno atsakomybė šiuo klausimu ir rezultatai parodė, kad realiai bijo mane tos teisinės rizikos, o ir egzistuoja daugiau tokia na, bendro pobūdžio elementari baime ir rizika dėl klaidų, kad kažkas padarė klaidas ir tuomet jau kyla diskusijos dėl to, kokia yra toleruojama klaidų rizika, koks yra toleruojamas priimtinas klaidų lygis ir taip toliau. Visą tai reikia aptarti ir makro lygių tam, kad užtikrintumėm, jog patys pareigūnai labiau savimi pasitikėtų, pasitikėtų procesu ir siektų kokybės bei finansavimo veiksmingumo ir nebandytų siekti 100 procentų beklaidės aplinkos. Šiek tiek žodžio apie ateitį. Procedūrinė prasme noriu paminėti penkis dalykus, kurie gerai atspindės mūsų ankstesnės diskusijas. Taigi klaidų lygis, toleruojamas klaidų lygis einame prie šios koncepcijos aiškumo. Toliau informavimas apie taisyklės irgi labai svarbus dalykas. Toliau iš kultūros pusės reikia skatinti tokią kultūrą, kurioje finansinių veikėjų skaičius sumažinamas iki teisinio minimumo. Identifikavom tokių atvejų, kai procese tvirtinant e, sprendimą ir mokėjimus dalyvauja daug daugiau komisijos pareigūnų, nei jų reikėtų. Tad tikrai jų skaičių reikia mažinti ir tai tikrai, manau, būtų visiems labai naudinga ir tikrai užtikrintų, kad procedūros vyktų sparčiau. Toliau, nuoseklus taisyklių traktavimas bei gairių e, perteikimas E, tai aišku yra didelis iššūkis, tam reikia daug laiko, bet reikia šį klausimą spręsti. Ir galiausiai dėl audito. Apie tai buvo nemažai kalbėta, kai diskutavome apie mokslinių tyrimų investicijas. Manome, kad šioje srityje dar daug ką reikia keisti. E, ypač jei kalbame apie priimtiną klaidų lygį, apie šią koncepciją. Svarbiausia būtų e, klaidų prevencija ir užtikrinimas, kad klaidos neatsirastų, tai turėtų būti svarbiau nei nubausti tuos, kurie jau padarė klaidų. Ir paskutinė skaidrė, kurioje šiek tiek išplėsiu temą, kurią aš kalbu, tai yra nekalbėsiu vien tik apie finansinės taisyklės, bet ir apie kai kurios kitus dalykus. Finansinėme reglamente yra labai aiškios nuostatos 27 straipsnio trečioje dalyje Ten sakoma, kad visa komisijos veikla turi vykti tam tikram kontekste pagal aiškius tikslus, kurie turi būti matuojami veiklos rodikliais, apie juos turi būti informuojama vėliau. Ir tai yra pagrindinis principas, kurio reikia laikytis. Jis tikrai pagirtinas, tačiau akivaizdu, kad kol kas komisija savo darbę ir savo kultūroje neįgyvendina šio principo šimtų procentų ir skaidrėje yra paminėti kai kurie e, būdai, kai kurios priemonės, kurios padėtų išmatuoti gerą veiklą ir jos rodiklius. Pavyzdžiui, metinio planavimo kultūra kiekviename direktorate bei metiniai ataskaitų teikimai apie planų įgyvendinimą. Būtent šis principas, ši kultūra irgi jau bręsta, tačiau dar nėra visai subrendusi, dar nėra tokia gera. Ir realiai veikla rodo, kad rūksta dar strateginio planavimo ir realaus tų planų įgyvendinimo. Reikia dar pagerinti šiek tiek e, būtent šį rodiklį ir tai būtų labai naudinga visai komisijai, nes suteiktų daugiau aiškumo, kur kokių išteklių reikia, kaip jas panaudoti, taip pat leistų atviriau veikti bei tinkamai vertinti savo pačių darbą, taip pat leistų pačiai institucijai veiksmingiau planuoti savo darbą ne tik tai kiekvieniems metams, bet ir daugiametės finansinės programos kontekste leistų geriau planuoti komisijos veiklą bei ją įvertinti. Tai galėtų padaryti ir pati komisija, taip pat ir kitos institucijos bei biudžeto institucijos ir tuomet sprendimai būtų primami fak, remintis faktais ir įrodymais. Ačiū. Grazie. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodį suteiksiu Dominiko Di Martino iš Italijos valstybių narių įsipareigojimai vykdant biudžetą pagal naują sutarties dėl ES veikimo 317 straipsnį. Prašau. Dėkuoju pirmininkė, kad suteikėte man garbę dalyvauti šių dviejų komitetų klausime. Ir aš dėl laiko trūkumo norėčiau pristatyti trumpai e, tą raidą Europoje, e, kuri leido patvirtinti Lisabonos sut, sutartį ir priimti labai svarbius standartus, kurie yra numatyti Lisabonos sutartyje. Pagal ES veikimo sutarties 317 straipsnį turime taikinti, taikyti interpretuojamosius kriterijus. Ir pagal šios straipsnio esmę bei kitus straipsnius E, jame yra e, valstybių narių įpareigojimas e, bendradarbiauti komisijos kontekste ir tinkamai suformuoti ES biudžetą bei jį įvykdyti. Taigi 313 straipsnėje kalbame apie ES valstybių narių bendradarbiavimą formuojant biudžetą, o taip pat komisijos įpareigojimą e, e, panaudojant tikslingai tuos išteklius. Taigi, tai reiškia, kad jeigu tinkamai yra bendradarbiaujama tarp valstybės narių, valstybių narių ir komisijos e, ir ištekliai yra prieinami. E, žinoma, ne, negalima čia pamiršti biudžeto vykdymo ir audito. E, 310 e, straipsnėje yra e, numatyta sudaryti samotos me, kiekvieniems metams. Ir tai puikiai dera su daugiama metinė finansinė e, programa. Pajamos ir išlaidos biudžete turi būti subalansuotos ir subalansuotos E, tai taikytina visiems ES ištekliams. E, finansinių metų eigoje e, ištekliai turi būti prieinami naudotis valstybėms narėms, bendradarbiaujant joms su komisija. Taigi šis bendradarbiavimas iš veiklos požiūrio yra labai svarbus atskaitos taškas, labai svarbi, svarbus principas tvirtinant e, lėšas skiriamas ES tikslams pasiekti ir užtikrinti ES biudžeto vykdymą pagal numatytas samatas. Taigi, būtina užtikrinti, kad būtų sąsaja tarp valstybių narių veiklos įgyvendinant biudžetą ir ES tikslų. E, Samonos, atsiprašau, samatos e, turi būti e, prevencinio požiūrio, o valstybės narės turiu pateikti tikslius duomenys, įdant biudžetas būtų tikslesnis. E, na, o pereinant prie biudžeto e, įgyvendinimo, e, būtina biudžeto disciplina, kad skirtos lėšos būtų tinkamai panaudotos, kadangi jos turi būti panaudojamos pagal gairias numatytas biudžete. Taigi, sudarant biudžetą, lemiamas dalykas yra teisingos informacijos pateikimas, ne, kad samatos kaip galima būtų tikslesnės. Ir žinoma, tai turi atitikti visų valstybių narių užsibrieštus tikslus ir ES bendrus numatytus tikslus, remiantis e, protingo finansinio administravimo e, principais. ta aplinkybė reiškia, kad būtina e, sąsaja tarp valstybių narių tikrųjų poreikių ir jų regionų bei E, biudžeto, ES biudžeto tikslų. Taigi yra specifinis įpareigojimas, tai nėra bendrasis įpareigojimas e, bendradarbiauti, kaip numatyta 317 straipsnėje. E, taip pat numatyta numatytas įpareigojimas teikti komisijai e, tikslę informaciją, kad remdamėsi tikslę informaciją ir duomenimis komisija galėtų e, priimti, sudaryti tikslų biudžetą. Taigi yra tam tikras netitikimas tarp e, komisijos planų ir informacijos, kurią teikia Europos valstybės narės. Jeigu komisija e, jaučia, kad kai kurie e, projektai ar priemonės, kurias teikia valstybės narės, netitinka ES tikslų, tai komisija gali e, perspėti tą konkrečią valstybę narę dėl jos ekonominės politikos. O valstybė narė gali E, įgyvendinti kartu su komisija tą rekomenduojamą e, priemonę. Taigi yra tam tikros numatytos disciplinos įgyvendinimo galios e, komisijai. Valstybės narės privalo gerbti šį įpareigojimą, e, kuris numatytas e, sutartie dėl ES veikimo 317 e, straipsnėje. Daugiamečio biudžeto ir biudžeto projekto metmenys turi kaip galima labiau sutapti. Tai numatyta 310 straipsnėje sutartyje dėl ES veikimo ir kaip Ir mes e, šiame kontekste ryšim su ES E, biudžeto formavimu pastebime e, vis daugiau netitinkančių nederamų veiksmų. Todėl būtina užtikrinti tinkamą Europos valstybių bendradarbiavimą, e, kuris padėtų kovoti su sukčiavimu Europos Sąjungoje. Dar reikėtų pridėti, kad nepaisant E, su tuo susijusios analizės yra pavojus, kad Europos lėšomis bus netinkamai naudojamasi ir e, yra pavojus, kad valstybės narės e, pateiks ne tikslę informaciją biudžeto formavimo samotoms. Taigi, E, tokios aplinkybės gali pakengti bendram ES interesui. Ir sutartyje numatomos uh, E, priemonės, kurias valstybės narės turi įgyvendinti nacionalinėme lygmenyje, priimdamos nacionalinius teisės aktus, tačiau yra ir Europos lygmenio numatytos e, priemonės e, kovai su sukčiavimu, kad užtikrintume kelio užkirtimą sukčiavimui ir ES bendro intereso kenkimui. Taigi valstybės narės raginamos yra įpareigojamos šiais straipsniais, dirbant komisijoje bendradarbiauti ir imtis visų priemonių, saugant bendrą ES finansinį interesą, kovojant su sukčiavimu kas neigiamai veikia bendrą ES finansinį e, interesą. Ir turi būti užtikrinta, kad būtų sąsaja tarp to, kaip lėšos yra panaudojamos ir biudžeto e, bendrųjų tikslų. Taigi, būtina atsižvelgti į 317 Europos e, sutarties dėl ES veikimo straipsnį. Mums reikia daugiau teisėkuros nuostatų, kurios detaliau nustatytų, kaip tai turėtų vykti. Ir aš manau, kad šį straipsnį turėtume daug plačiau interpretuoti. juk viskas susijęs su atsakomybės e, klausimu. Yra e, įpareigojimai ir galimybė kontroliuoti biudžeto įgyvendinimą, o taisyklės būtina nustatyti valstybėse narėse, kaip kiekviena institucija turėtų prisidėti uh, E, kad visos taisyklės būtų suderintos ir tarnautų bendram tikslui. Tai yra tam tikras tarpusavio priklausomumas tarp valstybių narių ir komisijos atsakomybės. E, taigi, remiantis šiuo požiūriu, komisija e, turi vykdyti tam tikrą savireguliacinę veiklą įgyvendindama biudžetą. Jeigu yra e, tam tikrų sunkumų ar e, viena kokia nors valstybė narė pateikė netinkamą informaciją, netitinkančią tikrovės kai e, pakerta visą biudžeto sudarimo procesą e, ir tenka perkelinėti lėšas iš e, e vienos antraštės e, į kitą antraštę. E, reikėtų ieškoti priemonių, kaip disciplinuoti valstybės narės, narės įgyvendinant e, komisijos įpareigojimą pateikti tikslę informaciją bei e, paaiškinimus e, remiantis politinėmis rekomendacijomis. Tačiau jeigu valstybė narė vis dėlto nesugeba laikytis teisės aktų, arba pateikia nepakankamą paaiškinimą, kodėl e, teisės aktų nėra e, laikomasi, komisija gali nepriimti tokio paaiškinimo ir e, gali ir organizuoti, inicijuoti apkaltos procedūrą. Taigi, kilus konfliktui, komisija turi E, galimybių, turi instrumentų, disciplinuojančių instrumentų, nes būtina laikytis 317 straipsnio e, nuostatų, o jeigu taip nėra, tai visas reikalas gali būti perduotas ir ES teisingumo teismui. Nemanau, kad e, šį straipsnį reikėtų interpretuoti pažodžiu, jis turėtų būti interpretuojamas plačiaja prasme. Ir e, pažvelgti plačiaja prasme, kaip jisai siejasi su kitojais e, sutarties dėl ES veikimo straipsniais. Dėkoju. Dėkoju, ponas Dimartino. Dabar žodis kitam kalbėtojui. Dabar pasisakys kitas kalbėtojas, tai yra Paola Piscirilio, kazarta teismo teisėja iš Italijos dėl pasidalimojo valdymo teikiant nacionalinės deklaracijas ir galimų teisės nuostatų. Norbert Hauseris, audito rūmų pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu labai patenkintas, kad jūsų komitete per šį klausimą yra daug pateikiama naujų minčių. Tačiau iš tiesų yra ir problemų. Nuo 94 metų, ir manau, jūs čia nenustepsite šitą išgirdę, buvo kasmet patvirtinamas tik ribotas skaičius patikinimo pareiškimų ir tai rodo, kad lėšos netinkamai panaudojamos, nesilaikant taisyklių ir klaidų lygis yra pakankamai didelis. Jums šis klausimas taip pat rūpi. Lygiai taip pat rūpi ir mokesčių mokėtojams, nes iš jų kišenės eina lėšos. Kyla klausimas, o kasgi daroma? Ogi nieko, sako kalbantysis. Metai iš metų reikšminių klaidų lygis išlieka aukštas, šiek tiek sviruoja, aišku, bet nieks nesikeičia. Ir tada priimtas sprendimas, pagal kurį atsiranda naujas dokumentas - metinės santraukos, kuriuose atsispindi apibendrinta informacija, kaip vykdomos visos tos taisyklės, kurias nustato Europos Sąjunga, nacionalinių lygių nustatytos ir vietos lygių nustatyta. Vokietijoje yra teikiama visa kaskada tokių informacijų, nes yra federalinės žemės, toliau rengiama bendra nacionalinė deklaracija, paskiau kitos ir jos atsidūrė Europos Sąjunga. Reikia pagalvoti, ar metinė santrauka mums duos kokios nors papildomos naudos. Mes panalizavę visą reikalą priejome išvados, kad iš tiesų jokios naudos tai neduos. Jeigu mes pagalvosime apie metus, dėl kurių rengiamos metinės santraukos, tai ir pamatysime, kaip Europos audito rūmai teikia savo ataskaitos, tai pastebėsime laiko požiūrių tam tikrą spragą, tam tikrą atotrukį. Ir jeigu, sakykime, struktūrinių fondų atveju, tai yra N-1 formulė, o metinių santraukų atveju, vėlgi pagal struktūrinių fondų panaudojimo lišas, formulė taikoma N-2 Kitaip sakant, vienais atvejais už 2008 metus, kitais metais už 2007 metus. O ko, ką mes pasieksime? Ogi nieko. Patikimo pareiškimo požiūrių nieks nesikeis. Visiškai aišku, kad atsiranda atotrukis. Ir jeigu pažiūrėsime, kaip darbas vyko Žemės ūkio fondų lėšų panaudojimo atveju, tai naudojamasi taisyklė N-1. Ir dabar staiga atsiradus metiniams antrankoms atsiranda vėlgi metų atotrukis, nes 16 spalio teikiam santrauką pagal N-2, o 15 spalio pagal N-1. Ką tai duos? Austrijos audito rūmai irgi išanalizavo šį klausimą ir padarė lygiai tokią pačią išvadą kaip ir mes. Mes parengėme savo ataskaitą ir mūsų tyrimų institutas tikrai toje ataskaitoje pagrindžia, kad metinių santraukų teikimas neduos papildomos naudos. Todėl kyla klausimas ir dėl metinių deklaracijų. Taip, kai kuriais atvejais valstybės narės rengia savo nacionalinės deklaracijas, bet vargu ar jos yra palyginamos su tomis, kurių reikalauja Europos Sąjunga. Todėl Ką reikia padaryti? Reikia pirmiausia įsiaiškinti, kokiuose sritise padaromos klaidos ir kokios yra tų klaidų priežastis. Reik... Tai tokios analizės, ypač išsamios analizės, niekas dar netliko ir neketina imtis. Gal pirmiausia, todėl reikia analizuoti nacionalinės deklaracijas, bet vėlgi sunku palyginti valstybių narių nacionalinės deklaracijas, nes yra skirtingos sistemos. Ir todėl toks darbo metodas naudos neduotų. Kai gaunama nacionalinė deklaracija, tai tokiu atveju atsiranda aiškus teisinis pagrindas ir nebejotinai reikia nustatyti reikalavimus tokius, kad būtų įmanoma nacionalinės deklaracijos palyginti tarpusavį. Ir manau, kad komisija turi iš savo pusės paaiškinti, kokiais reikia standartais vadovautis, kokius duomenys teikti ir už kokį sektorius ar lėšas reikia atsiskaityti, nes kitaip kyla vėlgi palyginamumo problema, palyginamumo klausimas ir tai yra svarbu, nes reikalinga užtikrinti, kad nacionalinės deklaracijas būtų įmanoma palyginti. Jūs minėjote tą problemą, bet problemos nepakanka paminėti, reikia pagalvoti, kaip ją pašalinti ir kiek kainuos tokios problemos šalinimas, kiek papildomai reikės lėšų tokiai kontroliai užtikrinti. Aš manau, kad e, atsakomybę reiktų suteikti išorės kontroliai, kaip sakė ir Deloitte atstovas. Aišku, nepriklausomas auditorius galėtų išanalizuoti nacionalinės deklaracijas. Bet tai neturėtų daryti poveikio vykdomosioms priemonėms. Ir dar vienas dalykas, kad išorės auditas yra būtinas, bet, neturi būti, bet turi būti atsietas nuo valdymo ir vykdymo reikalų. Kalbant apie DAS, patikinimo pareiškimą ir patikimumo deklaracijas, Tai pagal Lisabono sutarties 287 straipsnį auditorumai jas tvirtina. Tačiau tas straipsnis nieko nesako, kokios formos turėtų būti patikinimo pareiškimai. Kiekvieną kartą tiesiog vadovaujamasi a, kitų variantų. Todėl labai daug sulaukiama kritikos. Ir šiame klausime jau buvo sakoma, kad reikia keisti nusistovėjusią praktiką būtų naudinga, kad kažkas parodytų iniciatyvą. Šiandieną DAS teikiama kiekvienu atveju. Pavyzdžiui, bandoma palyginti alyvų medžių giraitės Graikijoje su alyvmedžių giraitėmis Suomijoje, nepaisant to, kad jos ten neegzistuoja taip pat e, lyginamos darbo programos ES pietuose ir šiaurėje. Bet toks metodas nepasiteisina. O kur reikia? Svarbiausia, išsiaiškinti, kokias klaidas daro kokia valstybė narė ir dėl kokių priežasčių. O tuo tarpu tokių atsakymų niekas nesulaukia. Auditorumai neturi pakankamai žmonių, kad galėtų vietose šiuos dalykus įsiaiškinti. O jeigu būtų žmonių, gal būtų įmanoma padaryti. Tačiau grįžtų prie pradinės minties. Taigi e, patikinimo pareiškimai teikiami kiekvienos šalies atskirai, priklausomai nuo fondo, iš kurio gautos lėšos. Ir tai apsunkina klaidų problemos sprendimą. Komisija parengė dokumentą dėl 53 A finansinio reglamento straipsnio ir teikia pasiūlymą dėl jo ir turiu keletą klausimų susijusių su šiuo straipsniu, nes skaitydamas tą straipsnį, na, likau labai nepatenkintas, nes nesupratau akredituotos institucijos kalbama tenai. C punkte kalbama, kad jas a, privaloma tvarka tinkris nepriklausomos audito institucijos. Bet kyla klausimas štai koks. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad tokie vienetai, kurie čia minimi, bus tikrinami? Ar privaloma atlikti jų auditą? ar auditas bus atliekamas kartą per metus, ar tai bus nuolatinis reiškinys, ar tai reiškia, kad bus uh, auditas atliekamas karts nuo karto. Ir pagrindinis klausimas, o kasgi atliks auditą? Kas atliks savarankišką auditą ir kokia tai bus institucija, nes ji turi būti nesusijusi su tikrinama institucija. Dabar 503C. Vėlgi kyla klausimas. kas bus atsakingas už išorės auditą. Kokios tai bus struktūros? 53 A straipsnį atsakymo nematau. Penktos, straipsnio, penktos dalies D punktas. Kas pateiks deklaraciją? Kas už tai yra atsakingas? Kas tikrins? Iš tiesų, būtų gerai, jeigu komisija šiek tiek paaiškintų. Ir baigdama savo trumpą pranešimą noriu štai ko paprašyti. Labai prašau, atkreipkite dėmesį į poreikį atlikti klaidų analizą ir jų priežastį. Ir kai tokios analizės rezultatai atsidurs ant mūsų stalo, bus galima kalbėti apie kitus dalykus. Apie tai kalbėjo jau kiti pranešiai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. O dabar pereikime prie diskusijos. Ingeborg Gresla. Ačiū. Pone pirmininkė, mūsų antroji pranešimų grupė buvo labai įdomi ir iš tiesų daug ko neįmanoma apriepti per 10 minučių, tiek buvo skirta pranešimams. Todėl pranešėjai apsiribojo tam tikrais dalykais kurie jam atrodė prioritetiniai. Pirmiausia, aš manau, prioritetas yra ES teisės nuostatų pažeidimas valstybėse narėse. Puikiausias to pavyzdys yra Graikija. Mes žinojame, kas vyksta, bet lygiai taip pat žinome, kad tai, kas dabar aiškiai matyti, kas yra akivaizdu, tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Ponas Dohertis sakė, kad santykis ir santykiai tarp komisijos ir visų kitų susijusių pusių yra pakankamai sudėtingi. Kitaip sakant, komisija irgi turi turėti motyvų, ji turi būti priversta a, taikyti sankcijas už visus pažeidimus, nepriklausomai nuo to, rimtas ar mažiau rimtas tas pažeidimas yra. Taigi pažeidimas turi būti fiksuojamas ir uh, turi būti imamasi sankcijų. Mes to nedarėme pagal stabilumo raugimo paktą ir dabar turime rezultatą. Europoje. Bet kitas klausimas, kaip priversti komisiją automatiškai imtis priemonių prieš pažeidėją. Nes kalbame apie teisės pažeidimus, bet panašu, kad teisės viršenybė mūsųse neegzistuoja. Ir galima tiesiog atsikalbinėti. Reikia Aišku, atsiras naujas finansinis reglamentas, e, išpuoselėtų nuostatų reglamentas, kuris viską reglamentuos, bet kyla pagrindinis klausimas, ar bus baudžiama iš ES teisės nuostatų pažeidimus. Esame labai dėking, esu labai dėkinga ponui Norbertui Hauserui, kuris e, kalbėjo trumpai, bet palėtė esminius dalykus. Aš bandžiau iškelti toleruotinos rizikos, toleruotinos klaidos rizikos lygio klausimą. Bet jeigu pažiūrėsime iš tiesų 53 straipsnį, tai daug kas jame visiškai neaišku. Ir reikia toleruotinos rizikos lygio klausimą išspręsti. Dar 28 straipsnis. Jis nieko nesprendžia. Formuluotės per nelik abstrakčios, neaiškios ir jos mums nepadės. Mes tiesiog svaidome kaip tą kamolį per tinklą. Dar noriu užduoti klausimą dėl audito rūmų darbo kokybės ir paklausti, eksperto iš Italijos. Jūs kalbėjote apie Lisabonos sutartį, bet kai kalbame apie išorės auditą, tai šioje srityje visiškas chaosas. Vėlgi, pasitelksiu Graikijos pavyzdį. Iki šiol jie nebuvo savarankiški, e, Graikijos ministerija pasirinktinai teikia klaid, statistinius duomenis, kurie dar būdavo ir klaidingi. Tai o ką veikia nacionalinės audito institucijos? Ką mes galime padaryti, kad būtų tinkamai reformuota ir audito sistema? ir kad išorės auditoriai tikrai būtų savarankiški ir nepriklausomi. Ačiū. Jeigu komisija norėtų pasisakyti, tai yra generalinio direktorato to Joan Jean. Ir pirmininkas klausė komisijos, ar jį nori sureaguoti. Ačiū pirmininkė. Dėl paskutinės ponios grėslės pastabos. Tai yra dėl priimtinos arba toleruotinos klaidų rizikos lygio. Kai rengėme savo pasiūlymą dėl finansinio reglamento reformavimo, parengėme ir dokumentą dėl šio klaidų lygio ir jis tikrai e, įneša daugiau aiškumo dėl 28b straipsnio. Na, o apie tą straipsnį taip pat dar kelias pastabas norėjau užsakyti. Visų pirma, dėl teisės daryti klaidas arba dėl pačių klaidų. Nepamirškime, kad viskas apskaičiuojama metiniu pagrindu kiekvienais metais ir yra remiamasi programomis, kurios pačios savaime yra daugiametės. Tad labai dažnai N metuose nustatytos klaidos turi būti skaičiuojamos kaip n plus 1 arba n plus 2 arba n minus 1 ir taip toliau. Taigi galiausiai, kai baigėsi daugiametė programa ir jos įgyvendinimas, jeigu apskaičiuojame realiai visas klaidas, tai paaiškėja, kad tų klaidų bendras skaičius yra daug mažesnis, nei buvo nustatyta vieniem konkretiem metam. Dabar reaguosiu tai, ką sakė ponas Hauser. Ir turiu pasakyti, kad per pastaruosius penkis metus valdymas valstybių narėse atliekant tikrinimus, tai klaidų lygis didesnis negu 5 procentai sumažėjo nuo bendro 60 procentų iki 30, tad tai yra tikrai geras pasiekimas. Toliau dar dėl to toleruojam klaidų rizikos lygio. Kaip jau komisija anksčiau yra sakiusi, esmė yra ne ta, ar mes patenkinti klaidų lygių ar ne Be abejo, savo pasiūlyme komisija, savo pasiūlymų komisija tikisi, kad ir toliau bus užtikrinama kontrolė tam, kad būtų mažinamas klaidų lygis ir darysime viską, ką galime, kad klaidų sumažėtų. Tačiau norime pasakyti štai ką. Yra tam tikras laikotarpis, kai priežiūros kaštai tampa labai dideli ir iš esmės netgi gali tapti aukštesniais nei tai, kiek jūs sutaupytumėte mažindami klaidų lygį. Tad reikia kalbėti apie viešųjų finansų valdymą, apie mokesčių mokėtojų lėšų valdymą ir todėl mes privalome ieškoti pusiausviros tarp priežiūros, kontrolės ir klaidų mažinimo bei bendrų kaštų, bendrų išlaidų ir to, kiek ta kontrolė ir ta priežiūra kainuoja. Tad taip norėčiau atsakyti į ponios Gresler pasisakymą. Taip pat noriu ištaisyti vieną faktinę klaidą, kurį įsivėlė pono Hauserio pasisakymę. Jis minėjo, kad struktūriniams fondams metinė santrauka yra teikiama n-2 metams, tačiau tai netiesa. Nuo vasario pirmosios yra teikiamos santraukos už ankstesnius metus. Taigi tai yra n minus vienas metai. Tai yra santraukos, kurios yra teigiamos vasario pirmą dieną. Na, o dėl mūsų pasiūlymo, ko mes siekiam ir prašome. Mes tiesiog sakome, kad reikia renkti metinės valdymo deklaracijas, taip pat metinius patikimumo pareiškimus ir deklaracijas dėl tų fondų, kurie priskiriami bendrajam valdymui. Toks metinis pareiškimas turi būti pasirašomas atitinkamų institucijų, kurios yra akredituotos pačiose valstybėse narėse. Aišku, tai nebus daroma ir pasirašoma politiniu lygiu ir aš suprantu pono Hauser uh, pastabas dėl šio aspekto. Be abejo, tai labai svarbu politinė prasme, vyksta karštos politinės diskusijos, tačiau kai kalbam apie valdymą, patikimumo deklaracija turi būti pasirašoma ir ji aišku yra glaudžiai susijusi ir su metinė santrauka, o tą santrauką jau pasirašinės politiniu lygiu, tačiau pačiame finansinėme reglamente tai nefiguruos. Dėkoju. O dabar žodis ponai Dimartino. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad problema yra štai kokia. Reikia išsiaiškinti, kaip turime traktuoti visas 317 straipsnio detalės. Visus elementus galbūt ne pažodžiui reikėtų viską suprasti, o tiesiog vadovautis logika O pats straipsnis, kaip suprantu, yra grindžiamas tam tikrą hipotezę ir lik ir mąstoma, kad na, komisija yra atsakinga už biudžeto įgyvendinimą. Be abejo, komisija gali tikėtis glaudaus bendradarbiavimo su valstybėm narėm, tačiau pagal šio straipsnio nuostatas nėra aiškiai nurodyta, kaip komisija turės bendradarbiauti su valstybėm narėm, tad reikia detalesnių aprašymų. Jei pažiūrėsite į šias nuostatas ir kaip jos dera su 322 ir 310 straipsnio nuostatomis, kaip dera su tuo, koks komisijos darbas aprašytas tuose straipsniuose, tai pamatysite, kad kyla tam tikrų neiškumų, nes tuose kitose straipsniuose jau yra kalbama apie uh, gero finansinio valdymo principų įgyvendinimą, apie darbą kartu su valstybėm narėm. Tad bendrai mes suprantam bendrą logiką, tačiau čia tekste visai nekalbam apie tai, ką daryti tais atvejais, kai valstybės narės nesilaiko taisyklių. Taigi mes vadovavomės idėją, kad visi dirbame pagal teisės viršenybės principus ir kad jei yra pažeidžiamos kažkokios nuostatos, reikia imtis sankcijų prieš konkrečią valstybę narę dėl to, kad ji nesilaiko taisyklių. Tačiau sutartyje, mano nuomonė, lyg ir bandoma viską surašyti daug abstrakčiau. Ten viskas yra daug abstraktų, nes nėra konkrečiai įvardinama, kam kokios funkcijos tenka ES, kas už ką yra atsakingas, tad, na, apskritai lyg ir kyla mintis, kad tas bendradarbiavimas gali tapti netgi gėdingu, e, juk komisija labai dažnai turės gerbti valstybių narių suverenumą įvairiausiais klausimais ir tuomet kyla klausimas, o kągi daryti komisijai, kai valstybės nesilaiko jom keliamų reikalavimų. Man atrodo, kad tikrai reikia priimti papildomą kažkokį teisės aktą, uh, kuriame aiškiai būtų pasakyta, kad ES turi teisę ne tik tikrinti, ką daro valstybės narės, bet ir gali imtis tam tikrų sankcijų. Be abejo, ES turi ir savo audito priemonių, tačiau taip pat turi pasikliauti ir valstybių narių vykdomų auditų. Vien to vis dėlto neužtenka, ES reikia ir daugiau papildomų galių, nes pavyzdžiui, jeigu valstybė narė nesilaiko tam tikrų taisyklių, reikia, kad ES turėtų papildomų galių, kad galėtų užtikrinti geresnį stebėjimą. Dėkoju. Labai trumpai noriu pasisakyti. Tik pasakysiu, kad aš nelabai suprantu apskritai visos šios diskusijos dėl klaidų lygio. Arba yra nustatomas tas klaidų lygis ir mes jam pritarėme, nes mūsų nuomonė tai yra naudinga, arba turime apskritai detaliai panalizuoti, kodėl tos klaidos yra daromos. Ir apskritai visa ši diskusija man atrodo neprotinga ir visiškai bereikalinga. Nes arba nustatom tam tikrą klaidų lygį, jį patvirtinam ir leidžiam tam tikrą klaidų kiekį, arba baigiam šias diskusijas ir tiesiog panagrinėkime, kodėl apskritai tos klaidos yra daromos. Ponas Hauser. Norėčiau sureaguoti į porą pastabų, kurios buvo išsakytos. Visų pirma, tai, ką sakė komisija N-1 ar N-2. Na taip, tiesa. Dokumentas, kuris yra teikiamas vasario 15, jam buvo taikoma N-1 taisyklė. Tačiau, kai kalbame apie biudžeto kontrolę paminėtą tuose dokumentuose, tai ji yra daroma pagal taisyklę N-2. Būtent čia ir atsiranda ta spraga, jeigu lyginsite su tuo, ką turi audito rūmai ir kas yra teikiama metinėse santraukose. Dėl e, toleruotinos arba primtinos klaidų rizikos lygio. Visiškai pritariu tam, kas buvo sakyta kai kurių kalbėtojų, kad tai yra na, politinis sprendimas dėl to, kas yra priimtina, kas yra toleruotina Neaišku, ar plačioji visuomenė tam pritars ar ne, galbūt jie manys visai kitaip. Tačiau reikėtų įsigilinti į priežastis. Turime išsiaiškinti, kodėl ir kur daromos tos klaidos. Ir jau tuo met galėsime uh, tvirtai dirbti toliau ir apsispręsti, kokia rizika yra toleruotina ir leistina. Tačiau kol nežinome klaidų priežasčių, mes tikrai negalime suprasti, kiek toleruoti galime klaidų. Galime bandyti spėti tiesiog, kad tai gali būti milijonas, du, trys milijonai klaidų, tačiau mes iš tikrųjų nežinosime, koks tai turi būti klaidų kiekis. Na, o toliau dėl pažeidimų valstybėse narėse ir ką išorės finansinė kontrolė turėtų daryti. Ar išorės finansinė kontrolė turėtų imtis kažkokių priemonių prieš valstybės narės? Ar išorės finansų kontrolieriai arba kontrolė yra pasiruošę iš vis paviešinti tas klaidas, kurios aptinkamos valstybėse narėse? Na, manau, kad reikia automatinės sankcijų sistemos tam, kad galėtumėm paviešinti daromas klaidas. Nes jei sukčiaus paties klausite, kokios bausmės jis nori, tai tikrai bus visai nelogiška. Ir man atrodo, kad apie tai turime kalbėti ir šioje situacijoje. Nes jeigu elgsimės būtent taip, tai gal geriau iš vis nepradėti tų diskusijų. Na, o kalbant apie audito rūmus jie turi savo nuomonę ir kalbant apie nacionalinę deklaraciją, kaip ją audituoti, reikia tam tikrų standartų, reikia aiškiai sužinoti ir išsiaiškinti, kas atlieka auditą, kas ką daro, kas už ką atsakingas. Ir jei neturime konkrečiai iškių taisyklių, tai tikrai negalime pasakyti, kas yra saugu, kas nesaugu, kokios deklaracijos yra teigiamos ir kur nedaroma visiškai klaidų. Tad grįšiu prie sankcijų klausimo manau, kad komisija tikrai turės apsispręsti dėl sankcijų ir jie, manau, turėtų atlikinėti bandomuosius patikrinimus, tokius pavyzdinius patikrinimus, bandant išsiaiškinti, ar yra tam tikrų klaidų ir jei klaidos užfiksuojamos, turi būti pradėta taikyti automatinė sankcijų sistema. Ir ta sankcijų sistema turi būti tikrai skausminga. Nes valstybės turi pakankamai skaudžiai nukentėti tam, kad žinotų, jog ateityje tų klaidų kartoti nebegalima. Aišku, tokia sankcijų sistema, su jie bus labai sunku pritraukti valstybių narių paramą, jos galbūt nenorės tokios sistemos, tačiau ji yra reikalinga Ir manau, kad dabar svarbiausia yra išanalizuoti klaidas, išanalizuoti, kodėl jos yra daromos ir tuomet apsispręsti, ką darysim toliau. Dėkuoju. E, ponas, e, ponui Bostok. Gerbiamas pirmininkė. E, komisijos daugiametinis mechanizmas, tikslinimo mechanizmas Tai yra pasitikėjimo e, straipsnis. Ir nesvarbu e, šiuo atveju yra paklaidų e, toleravimo lygmuo. Ir mes jau nekartą metinėse ataskaitose sakėme, kad palauksime patikimų ir nuoseklių e, skaičių. Antra, e, per paskutiniųjų e, metų ataskaitas e, e, buvo atskleista, e, atskleisti įdomus dalykai e, dėl lėšų panaudojimo įvairiuos, įvairiuose sritise. Ir trečia, reikėtų pasakyti, kad anksčiau komisija e, daugiau dėmesio skyrė ne lėšų susigražinimui e, sumokėtų paramos gavėjams, o e, lėšų susigražinimui, kurios yra gaunamos iš mokesčių mokėtojų. Ir tai viskas vyko mokesčių mokėtojų sąskaita. Tai aš nemanau, kad tai yra e, geras būdas e, tai daryti. E, ir tai yra tam tikras klaidų apgrėžimas į, į mokesčių mokėtojus. Dėkoju. Grazie. Se non ci sono altri interventi. Dėkoju. Jeigu nėra daugiau norinčių pasisakyti, dabar galime pereiti prie e, baigiamojo e, klausimo etapo. Mes kalbėjome e, apie patirtį susijusią su finansinio reglamento taikymu. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti šių abiejų komitetų pirmininkams už pakvietimą dalyvauti uh, Labai malonu, kad jūs pakvietėte tiek daug skirtingų kalbėtojų, kurie pasidalino įspūdžiais, kaip sunku kartais dirbti su galiojančiu finansiniu reglamentu. Ir tai labai naudingai priminė mums, kad taisyklių griežtinimas nėra nemokamas dalykas ir dažnai, kad tos sąnaudos atsisuka. E, tai yra retai tos sąnaudos atsisuka prieš tuos, kurios e, siūlo tos griežtinimus. E, mes e, raginamės paprastinti taisyklės ir tai mūsų nuomonė yra svarbiausias dalykas. Taigi, E, pasakė šiuos nemalonius žodžius komisijai, norėčiau pasakyti kažką gražaus komisijai ir padėkoti jiems, kad į konsultacinius dokumentus įtraukė labai gerus klausimus ir labai gerus siūlymus. Pavyzdžiui, e, kaip galima būtų e, siūlyti supaprastinimus, vienkartinės išmokas ar panašiai. Tačiau finansinio reglamento e, keitimas yra tik tai dalis proceso mažinant administracinę naštą paramos gavėjams ir e, Europos e, Sąjungos lėšų panaudojimo efektyvumą. Mes turime efektyviai taikyti visas teisinės priemonės ir komisaras Levandovskis priminė labai taikliai, kad daugelis pagrindinių taisyklių nėra pagrindiniuose finansinio reglamento puslapiuose, o yra e, sektoriniuose dokumentuose. Tačiau dėl to nereikėtų pergyventi kad supaprastinimas nėra gerai. Yra puikių pavyzdžių, e, kur supaprastinimas jau įvyko, tai yra žemės ūkis. Pavyzdžiui, bendros išmokos sistema yra daug paprastesnė negu senoji pagal atskiras grūdinės kultūras taikyta sistema. Tačiau e, kitose išlaidų srityse papildomi reikalavimai paramos gavėjams e, kartais atrodo e, yra taisyklių supaprastinimo alternatyva. E, ir dėja, kartais, kaip pranešė audito e, rūmai, ateityje, praeitįje ir, ir dabar neretai pastebama, kad tai gali vykti paramos gavėjų sąskaita. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama pirmininkė, E, mes siūlėme komisijai, kad komisija atkreiptų dėmesį ir įvertintų visas sąnaudas e, įgyvendinant finansavimo programas, e, kiek tai susiję su valstybėmis narėmis ir įvairiomis programomis. Ir mes nesiai gavome komisijos siūlymus, kuriuos entuziastingai išnagrinėsime. Gerbiamas pirmininkė ir pirmininkė, e, per pastaruosius dešimtmečius e, finansinio reglamento pokyčiai buvo nežymus. Dabar mes įmamės e, daug reikšmingesnių pokyčių. Audito teismas su nekantramu E, laukia e, būsimų dėrybų, e, ypatingai kiek tai susijęs su toleruojamos rizikos, toleruojamų klaidų rizika. Ir kalbama apie visišką netoleravimą arba nulinę, nulinį toleravimą mes turėtume parengti nuomonę šio pasiūlymo atžvilgių ir E, prisidėti, kuriant paprastesnės taisyklės, e, naudingesnės Europais bendram interesui ir Europos mokesčių mokėtojams. Dėkuoju, e, gerbiami pirmininkai. Dėkuoju, ponė Bostok. Europos audito rūmų atstovas. Dabar suteiksiu žodžius, žodį poniai Greslė biudžeto komiteto pranešėjus ES finansinio reglamento klausimų, turint galvoje, kad e, teisėja Pičirilo negalėjo dalyvauti e, ir padaryti pranešimo pasidalymo valdymo teikiant valstybių narių nacionalinės deklaracijas e, temą. Tai būtų E, naudinga, jeigu kas nors galėtų e, šią temą keletą žodžių vis dėlto pakalbėti. Na, o dabar pirmiausia žodis poniai Greslė. Atleiskite, su mikrofonu yra techninių nesklandumų. Dėkoju. Visų pirmiausia, norėčiau apibendrinamą pasakyti keletą žodžių, tačiau pirmininkė, e, jūs paprašėte, kad aš galbūt pasakyčiau keletą žodžių kalbėtojos vardu, kuri negalėjo atvykti. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už tą siūlymą, kuris yra išskirtinio e, pobūdžio. Ir būtų buvę šaunu, jeigu mes tą darbą būtume jau atlikę 2006 metais. Tačiau e, tai nėra paprasta e, tas supaprastinimo darbas. Ir mes e, e, jau ankstesnėje reformoje 2006 metais nemažai pasiekėme e, komisiją tikrai įgyvendino keletą supaprastinimų, kurie supaprastino gyvenimą bent jau komisijai. Tačiau dabar reikėtų supaprastinimų paramos gavėjams. Kad komisija būtų kaip tarnyba teikianti paslaugas draugiškas e, paslaugų gavėjams. Galbūt kartais mes girdime senų idėjų pakartojimą, bet išgirstame tarp jų ir naujų minčių. E, tačiau labai malonu matyti visišką, e, visiškai peržiūrėtą finansinio reglamento tekstą. ir ypatingai didelis dėmesys sutelkiamas į supaprastinimą. Ir kas mane labiausiai neramina, yra tai, kad e, kaip komisija pasimokė iš praeities patirties. Ne viskas yra, ne į viską yra atsižvelgta, o mums svarbiausia yra stebėti gerą bendradarbiavimo dvasę. Malonu, kad buvo atsižvelgta į biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetų e, siūlymus. Tai yra tačiau tik tai sprendimo dalis yra e, mokslinių e, tyrimų centras, e, kurio siūlymus taip pat reikėtų atsižvelgti. Ir šis E, tekstas, išsamus tekstas turėtų būti labai giliai išanalizuotas. Šimtas aštuoniasdešimt penki puslapiai įgyvendinimo taisyklių, trys procedūros E, ir e, galbūt dar keletas žodžių apie procedūrą, kurios turėtume laikytis. Visų pirmiausia, pakeitimas susijęs su e, Lisabonos sutartimi, manau, apie jį kalbėti turėtume paskiausiai. Ir paskui trečioji procedūra peržiūrėtoje teksto redakcijoje yra suderinta su Lisabonos sutartimi. Manau, būtų verta paskutinį dalyką iškelti į priekį. Ir kaip ponas Velinį minėjo, e, kokiame straipsnėje turėtų būti at aptariama e, viena iš trijų procedūrų. Taigi tai nėra lengva, bet komisija to nepadarė ir dėkui jai už tai. Pirmas, nuo 1 iki 23 ir 49 straipsnis yra aptariamas visose trijose procedūrose ir ankstesnė procedūra siejama, tolesnė procedūra siejama su ankstesnė. ir e, atrodo, kad viskas ištrūksta iš mūsų kontrolės. Gaunasi e, visiškas chaosas, kurio aš pageidaučiau išvengti. Dabartinėje e, redakcijoje kalbama apie personalo išnaudas, atsiprašau, išlaidas E, ir įvairius metodus taikomus valstybėse narėse. Ir būtų neblogai, jeigu dauguma valstybių narių galėtų e, pristatyti e, savo pažangiausią praktiką. E, šią temą mes jau nemažai diskutavome ir kaip ponas Mičelas pristatė e, situaciją Junktinėje karalystėje, kuri yra gana sudėtinga. Turėtume dabar susitelkti e, mūsų komitetuose į klausimą, ką daro valstybės narės ir kaip teikia patikimumo deklaracijas nes čia svarbiausia yra e, skaidrumas, tai yra e, esminis pastarosios reformos žodis. Ir mes turime savo užduoti klausimą, ar e, tas skaidrumas, kuriuo siekiame, yra komisijos nuopelnas. Čia kas dėl um, skaidrumo, tai yra tam tikri lingvistiniai pataisimai, e, e, kalbiniai pataisimai atlikti. E, ir manau, turėtume pagerinti tekstą apie tai, kaip e, europinės lėšos turi būti gaunamos ir kaip turėtų būti panaudojamos. Na ir dabar turėtume dar e, padirbėti išsameu ties toleruojamų klaidų e, rizikos lygmenių. Pavyzdžiui, galima pasakyti, kad vienas milijardas eurų yra priimtina klaida, bet aš nemanau, kad tai būtų gera mintis. Taigi dėkoju, kad e, atkreipėte į tai dėmesį. Tai tie dalykai, kuriuos mes turime išspręsti komitetų lygmenyje, jeigu mes norime pasiekti to aiškumo ir skaidrumo. Aš tikiuosi, kad komisija e, mums talkins šiame procese e, ir e, kad taisyklių įgyvendinimas bus pagristas bendro sprendimo procedūra. E, dar yra keletas naujų dalykų. Visų pirmiausia, tai yra bendro sprendimo procedūra, kai mes pirmą kartą ją taikome. Ir mes turime pasižiūrėti, ką turime atlikti, kad viskas vyktų taip, kaip mes pageidaujame. Taigi tai puikia proga mums, kurią mes būtinai turėtume pasinaudoti, kad galėtume užtikrinti, kad lėšos būtų pasiekiamos paprasčiau ir užtikrintų ES įvairovė Taip pat tai, ką minėjo mūsų gerbiamas pirmininkas, taip pat labai svarbu. Ir kaip kovoti su organizuotu nusikalstamumu šioje srityje. E, įkūrus Europos išorės veiksmų e, tarnybą, kas aš manau e, įvyks gana greitai, mes galėsime užbaigti tas procedūras ir tikėtinai pirmojo svarstymo e, metu ir iki kitų metų e, vasaros galėsime pradėti dėrybą su taryba, o jau 2011 metų pabaigoje tikėtinai finansinis reglamentas įgis e, savo naują formą. Ir dėkuoju E, kolegoms, kurie man labai padėjo. Tikiuosi e, komiteto darbuotojai ir toliau taip ištikimai dirbs su mumis, kadangi šis darbas buvo tikrai milžiniškas darbas ir aš tiesiog norėčiau e, paprašyti visų, kurie dalyvauja šiame procese, o ypač NVO, e, kad pateiktų savo nuomonę ir palaikykime toliau ryšius. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai ir kaip praeitą kartą esu tikra, šią problemą mes išspręsime be užuolankų turime atvirai bendrauti ir tikiuosi, kad darysime sparčią pažangą. Taigi, kol kas nepatenkinamai buvo dirbama dėl atitikimo pareiškimų iš nacionalinių valstybių ir buvo atidėtas šitas dalykas iki 2015 metų. Iš pradžių buvo minima 2014 metų e, data, vėliau 2015 metai. Manau, mes negalime pritarti tokiam atidėliojimui. Taigi yra eilė klausimų, e, į kuriuos būtina atsižvelgti, nagrinėjant šį klausimą, pasižiūrėti, kokius sprendimus būtina priimti Ir aš e, jau daug metų prašau kolegų būti e, kantresnius ir dirbti iš vien. Taigi dėkoju kol kas už tokią neblogą pradžią. Dėkoju. Ačiū. Noriu padėkoti ponai Gresler O dabar suteiksiu žodį biudžeto kontrolės komiteto pranešėjų Kristensijo Rivelinai. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kvestiniams pranešėjams, kurie pateikė puikių pranešimų keliančių naujų minčių ir manau, kad jie iš savo pusės, iš mokslinės bendruomenės pusės gerai prisidėjo ir mums tikrai bus lengviau atlikti patikėtą darbą, nes esminė peržiūra finansinio reglamento užtikrinimas jo suderinamumo, atsižvelgiant į strategiją 2020, yra svarbus dalykas. Todėl ir biudžeto, ir mūsų kontrolės komitetas imasi rimto darbo, o mano e, visi pranešimai, kuriuos išgirdome šiandien, man buvo labai įdomus ir daugelis iškeltų problemų rūpi ir biudžeto kontrolės komitetui. Man ypač patiko uh, Richardo Doherty pranešimas, nes jis rėmėsi jo patirtimi ir rezultatais 2004-2005 metų reformos bei pačių lėšų mokėjimo procesu. Tai papildomas šaltinis naudingos informacijos. Mes kalbėjome apie tai, kad finansa, finansinio reglamento peržiūrimas turėtų ne tik supaprastinti, bet ir nuimti dalį administracinio darbo naštos. Ir mes žinome, kad jie ne viskas dar padaryta, kad būtų užtikrinta prieiga, pavyzdžiui, prie struktūrinių fondų lėšų, nes dokumentai, kuriuos reikalinga pateikti, yra labai sudėtingi turinio ir formos pošiūrių. Todėl supaprastinimas procedūrų yra svarbus dalykas ir būtent jų dėka atskiri subjektai turės geresnės galimybės pasinaudoti bendrijos parama. Dar vienas dalykas, kad neįmanoma uh, Um, įsiaiškinti, kaip panaudojamas kiekvienas euras. Tačiau milijonai piliečių negali pasinaudoti ES parama, nes, nes procedūros itin biurokratinės. Faktiškai šiuo atveju kalbame apie demokratijos deficitą, apie tai, kad nėra tolygiai skirstomos bendrijos lėšos. Ir tokie išeities taškai turėtų tapti tolesnio darbo pagrindu, nes visi turi turėti teisę pasinaudoti ES lėšomis. Aišku, sudėtingos taisyklės padarytos tam, kad būtų užkirstas kelias galimam sukčiavimui. Valstybių narių prievolės vykdant biudžetą pagal 370 straipsnį aiškas, bet lyg, 317 straipsnį aiškas, bet lygiai taip pat šis straipsnis pakankamai abstraktus, o prievolių virtinė yra ilga. Valstybės narės ne tik privalo vykdyti biudžetą, bet taip pat ir stebėti, kaip panaudojamos biudžeto lėšos bei apsaugoti ES fondus nuo sukčiavimo. Deja, negalėjo šiandieną pranešimo skaityti Paola Piscirillo, kuri turėjo kalbėti apie valstybių narių deklaracijas ir jį būtų pateikusi tikrai įdomios informacijos. Būtų labai svarbu, jog reikalavimas teikti nacionalinės valdymo deklaracijas įsigaliotų, nes metinės antraukos, apie kurias kalbama, yra ribotos papildomos naudos pošiūrių. Parlamento biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetas jau seniai pasisako už tai, kad būtų teikiamos nacionalinės biudžeto vykdymo deklaracijos, o metinės santraukos netiek yra svarbios. Galbūt mokslinio tyrimų srityje tai būtų svarbiau. Taip pat reikia taip pat reikia užtikrinti nacionalinių valdymo, biudžeto vykdymo, deklaracijų turinio visapusiškumą. Norėčiau padėkoti ir daktarui Norbertui Hauserui, Vokietijos audito rūmų pirmininko pavaduotojui, kuris pateikė labai aiškių pavyzdžių iš tų sričių, kuriuose yra problemų ir su kuriamis susidarė federalinės struktūros valstybės. Be to, Jisai kalbėjo ir apie 53 straipsnio B punkto klaus. 53 B straipsnį. Dar vienas dalykas - patikinimo pareiškimai ir supaprastintos sistemos įgyvendinimas ir vienur kitu atveju klausimai labai svarbus ir reikėtų gal pasinaudoti žemės ūkio srityje sukauptą bendrosios išmokos sistemos patirtimi. Todėl nebejotinai noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė ir galiausiai daktarui Bostokui, kuris labai gerai apibendrino visus tuos faktinius reikalavimus, kurie būtini finansinio reglamento atveju. O tai yra supaprastintos taisyklės, taisyklės užtikrinančios rezultatą ir kad reikėtų labiau orientuotas į rezultatą. Dar vienas rytis tai yra politikų vaidmuo. Mes esame demokratiškai išrinktas Europos parlamentas ir a, turime vykdyti ir politinę priežiūrą. Bet ką tai reiškia? Pirmiausia, tai turi reikšti sumažėjusią biurokratijos naštą, turime neleisti sukčiautojams veikti ir turime veikti labai apdariai, kad užkirstume kelią pažeidimams. Tačiau tai tik dalis mūsų darbo. Nes faktiškai pažeidimų prevencija, pažeidimų atiteisimas yra jau auditorių darbas. O mumsgi tenka kur kas sudėtingesnė prievolė įsigilinti ir suprasti, kaip padaryti, kad visi, visų fondų lėšos būtų prieinamos ir teisingai skirstomos. Mes turime užtikinti taip pat ir galimybę sparčiai pasinaudoti skiriamomis lėšomis, nes jeigu procedūros trunka per ilgai, lėšų panaudojimo veiksmingumas krenta. O krizės atveju mes šiuo, šiuo metu faktiškai turime papildomų išteklių, turiu galvoje tos fondus, bet reikia pasižiūrėti, kaip mobilizuojamos lėšos. Yra biudžeto skyrių, kuriuose lėšos nėra veiksmingai panaudojamos, o kitose skyriuose tų lėšų per mažai numatyta. Todėl reikalinga atlikti labai detalę analizę, kaip naudojamos fondų lėšos ir kokiuose srityse jų panaudojimas duotų didžiausią naudą. Nes yra tam tikrų sričių, kai fondų lėšos pavėluotai, pavyzdžiui, išmokamos arba apskritai nelabai efektyviai įsisavinamos. Ir tokie vėlavimai yra nemažesnis nusikaltimas negu kad sukčiavimas. Vėluojantis veiksmai reiškia, kad netinkamai ir pavėluotai bus panaudotos lėšos, o tai savo ruoštų darys neigiamą poveikį bendrijos biudžetui, lygiai kaip kad neigiamą poveikį daro ir sukčiavimas. Todėl mes visi turime imtis darbo, kad atsirastų veiksmingos priemonės. Nereikėtų viso dėmesio sutelkti tik į tam tikrų problemų sprendimą. Nes esu įsitikinęs, kad ES teikiama nauda yra įvairia pusė ir didžiulė ir nesėtina su politinė pakraipa. Čia jūs matote seifą mūsų iškaboje, bet jisai turėtų būti iš stiklo, kad tikrai matytumėm, kaip naudojamos lėšos. Ačiū. Noriu pasakyti porą žodžių, nes tikrai NVO finansinio reglamento pakeitimai ir pataisimai yra labai svarbus. Ir manau, kad dar prie šito aspekto grįšime, bet norėčiau pakviesti biudžeto ir biudžeto kontrolės komiteto narius Taip pat įsitraukti į struktūrinio dialogo procesą. Toks dialogas šiuo metu vyksta. Tai yra taip vadinamas ketvirto dialogas, kuriame dalyvauja komisija, parlamentas, valstybės narės ir pilietinės visuomenės atstovai, vietos valdžios atstovai. Ir mes šio dialogo ribose svarstome būsimą bendradarbiavimą tarp Europos komisijos iš vienos pusės ir visų kitų susijusių pusių iš kitos pusės. Ir tikrai reikalingos aiškios sąsajos. Jeigu iš tiesų dabartinė finansinio reglamento peržiūra taps būsimo finansinio reglamento, turiu galvoje tas, kuris bus patvirtintas prasidant prieš kitą finansinę perspektyvą. Taigi, jeigu ši peržiūra taps to naujo dokumento pagrindu, tai tada reikia politinius dalykus susijęti su visiškai praktiniais įgyvendinimo mechanizmais. Ačiū. Dėkoju. Dabar dar suteiksiu žodį poniai Hau, kad į biudžeto komiteto vardu taip pat apibendrintų diskusijas. Ačiū. Na, aš galvojau, kad jūs tai padarysite, e, bet taip galiu pirmą ir aš pasisakyti. Kalbėsiu trumpai, nes tikrai nenoriu bereikalų užtęsti mūsų diskusijų. Tikrai mūsų susitikimas, mūsų posėdis buvo informatyvus ir labai įdomus. Turiu atvirai pasakyti, kad eidama į šį susitikimą negalvau, kad viskas bus taip įdomu bet tikrai išgirdome daug įvairių idėjų, pasisakymų, daug pasiūlymų tiek iš naudos gavėjų pusės, tiek iš NVO, taip pat visas rytis buvo įvertinta ir iš teisinės pusės. Taip pat buvo sakyta, kad kartais ES lygio institucijos taip pat dirba nelabai gerai, tarp jų yra tam tikra trintis Ir, na, bent jau svarbu, kad mes užduodame teisingus, tinkamus klausimus ir tai reiškia, kad turbūt rasime ir gerus atsakymus. Manau, visi sutarėme dėl to, kad turime dar daug padirbėti. Visų pirma, turime surinkti visus faktus, visą informaciją, turime parengti geras taisyklės ir gerai apie jas informuoti. Taip pat reikia bendrai vienodai traktuoti tas taisyklės ir reikėtų numatyti automatinės sankcijas tais atvejais, kai yra pažeidžiamos taisyklės. Jeigu dėl visų šių dalykų sutarėme, manau, sparčiai judėsime į priekį. Na, dabar aš jau mielai eičiau pietauti, todėl kad mūsų komitetas vėliau po piet dar tęs te, diskusiją su nacionaliniu parlamentu atstovais, susitiksime su tais atstovais ir noriu visiems palinkėti skanaus. Dėkoju, ponia Haug. Tik norėčiau dar papildyti jūsų pasisakymą ir paminėti porą dalykų, kurie mano nuomonė yra svarbus. Visų pirma, po pirmų savo darbo metų čia matau, kad gyvybiškai svarbu užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų. Tai yra gyvybiškai svarbu. Jei Europinės institucijos nebendradarbiaus, tuomet negalėsime tinkamai tvarkyti viešųjų finansų. Be abejo, negalime visuomet taikyti sankcijų tiem, kas padaro klaidas. E, lygiai taip pat negalime užtikrinti, kad žmonės visuomet tinkamai išleis Europos lėšas, bet turime stengtis uh, supaprastinti procesus, įnešti daugiau aiškumo, būtent todėl dirbame kartu su komisija, su taryba ir puiku, kad bendradarbiaujam ir su audito rūmais. Dar vienas dalykas dėl disciplinos, dėl sankcijų ir dėl prevencijos. Manau, kad svarbu išsiaiškinti, kaip galėtumėm užtikrinti, kad visas procesas būtų daug veiksmingesnis, kad auditas būtų nepriklausomas. Turiu pasakyti, kad aš tikrai vertinu Europos audito rūmų e, vaidmenį šiame kontekste, bet manau, kad Olafo sukūrimas taip pat buvo geras žingsnis tinkama linkme ir labai greitai bus paskirtas naujas Olafo generalinis direktorius, kuris tikiuosi ir toliau sėkmingai tęs darbą kovojant su sukčiavimu. Taip pat e, buvo patvirtinta Lisabono sutartis ir tai taip pat yra didelė naujiena, naujas žingsnis į priekį. Taip pat nepamirškime, kad turim ir Eurojustą, dar vieną naują Europinį instituciją ir tikiuosi, kad labai greitai bus sukurtas ir E, Europos generalinio prokuroro postas, jo vaidmuo taip pat bus labai svarbus. Taip pat manau, kad tokios diskusijos, kokios vyko šiandien, yra ypatingai svarbios ir būtinos tam, kad mes keistumėmės informaciją, kad skatintumėm informacijos sklaidą, keistumėmės mintimis, nes tikrai, kai trūksta informacijos, kai trūksta duomenų, atsiranda papildomų problemų. Juolab, kai kalbame apie didelių E, sumų valdymą ir tvarkymą, turime užtikrinti, kad viskas funkcionuotų sklandžiai, kad viskas būtų aišku, turime apginti savo finansinius interesus. Kaip sakė ponia Grėsler, matome, kad atsiranda tam tikrų grėsmių dėl organizuoto nusikalstamumo grupuočių bandymo pasinaudoti Europos lėšomis ir mes tikrai turime su jais kovoti ir turime nubausti tuos, kurie yra atsakingi už nusikaltimus. Taip pat turime užtikrinti, kad vis daugiau viešųjų lėšų būtų skiriamos e, tam, kad būtų skatinamas Europos augimas, plėtra, kad būtų kuriamos naujo darbo vieto, naujos darbo vietos. Ir kaip jau šiandien buvo sakyta, labai svarbu, kad visos ES institucijos įsitvirtintų kaip patikimos institucijos ir kad galėtų e, veiksmingiau dirbti, kovojant su įvairiausiais pažeidimais bei nukreipimais nuo ES teisės aktų nuostatų, nes tokie nukrypimai tikrai neigiamai atsiliepia visiems mūsų piliečiams. Tad noriu padėkoti visiems dalyviam, visiems ekspertam, poniai Hauk, audito rūmų atstovams ir linkiu visiems gražios dienos, o mūsų komitetas posėdžiaus kitą kartą 22 birželio. Ačiū.